creo que vamos a comenzar, al menos con los asuntos. Kągi pradėkime, bent jau nuo tokių paprasčiausių darbo atvarkės aspektų, darbo atvarkės tvirtinimo, protokolo tvirtinimo, sveiki susirinkę visi. Tikiuosi, kad vasaros atostogos praėjo gerai, kad jūs pilni energijos ir esate pasirengę naujam darbui ir naujoms kovoms per šią parlamento kadenciją, kuri tikrai nebus lengva. Pirmą kartą pirmininkauju parlamento komitetui, taigi prašau atleiskite man už klaidas, kurių tikriausiai bus. Kol kas noriu paklausti, ar visi sutinka su darbo atvarkė. Antras punktas darbo atvarkėje yra pirmininkės pranešimą. Reikėjo išrinkti mūsų komiteto antrąją vicepirmininkę tačiau sprendimą, šį sprendimą atidėsime iki kitos savaitės, nes yra administracinio pobūdžio problemų. Dėl to, kad kandidatė Maita Palato Artungua kitą kitame komitete dabar yra, tai yra išorės santykių komitete ir tikimės, kad e, ji galės dalyvauti mūsų posėdėje kitą savaitę ir galėsime paskirti antrąją vicepirmininkę. Toliau keitimasis nuomonės su EIVTS darbo atvarkė žmogaus teisų temoje yra strateginės programos ir veiksmų planas žmogaus teisų ir demokratijos rytyje klausimais. Ir šiandien pas mus atvyko ponas Gonzato, tai yra naujasis generalinis direktorius ir kitas ponas, tik prašau, kad jis pats ištartų savo pavardę, Troerman. Jis taip pat maloniai sutiko dalyvauti mūsų posėdėje. Buvome sureng... Taip pat surenksime klausimus dėl vaikų padėties ginkluoto konflikto gazos ruožė tema. Ir mūsų posėdėje dalyvaus Nuri Pelet, kuri buvo nominuota Sakharovo prizui premiją šiame parlamente ir ji yra ypatinga moteris, ji visą gyvenimą kovoja už palestiniečių teises, jos 13 metų duktė žuvo per savižudžio teroristo išpolį, tačiau vis tiek ji nenuilstamai gynė palestiniečių laisvę, taip kaip ir jos tėvas. Jos tėvas taip pat buvo labai žymus žmogaus teisų gynėjas, pacifistas. Bus labai įdomu jos pasiklausyti ir išklausyti jos nuomonės apie tokią didžiulę tragediją, kuri tęsiasi jau tikrai per daug ilgai ir Aš tikiuosi, kad visi sutinkate su darbo atvarkė, galbūt turite pastabų. Turite taip pat biuro posėdžių protokolus ir kovo 19 ir balandžio 19 sprendimus. Jeigu turite pastabų dėl protokolų, jas įsakykite, jeigu ne, tai tvirtiname darbo atvarkį ir posėdžių protokolus. Pirmininkės pranešimai. Koordinatorių priimtas posėdis, priimtas sprendimas, koordinatorių posėdėje priimtas sprendimas kad koordinatoriams šis komitetas perdodo tam tikras funkcijas, tam tikrus įgaliojimus ir paskui e, koordinatoriai kartu su sprendimų prieimimo grupe priima sprendimus. Jeigu niekas neprieštarauja tokiai tvarkai, taip pat jie tvirtiname. Koordinatorių posėdyje bandėme šiek tiek suderinti skirtingų frakcijų interesus. Nagrinėjame temas, kurias apžvelgsime artimiausiais metais, artimiausiais mėnesiais. Iškilo tam tikrų klausimų, kurias noriu aptarti su jumis. Vienas iš jų yra vaikų padėtis ginkluoto konflikto Egipto, gazos ruožio zonose. Taipogi buvo iškeltos kitos temos. Tai yra verslas ir žmogaus teisės. Kalbu apie įmonės, kurios trečiosiose šalise samdo kitas įmonės, tai yra subrangovus, o tos sub, subrangovų įmonės, jau vietinės įmonės išnaudoja vietos gyventojus, išnaudoja vietos gamtinius išteklius. Ir daro tai neatsižvelgdami į žmogaus teises ir aplinkosaugos nuostatas. Bandysime spręsti šias problemas, jau per praeitą kadenciją buvo šis tas padaryta. Manau, kad šis klausimas vertas svarstymų, ne tik tai komitete, bet ir kart, dirbant kartu su INTA komitetu ir vystimosi komitetu, manau, kad čia turėsime tikrai daug darbo ir ES turi ne tik tai mokyti, bet ir rodyti pavyzdį dėl to. Ir mes savo ruoštų turime imtis konkrečių veiksmų. Uh, Toliau prekyba žmonėmis, pabėgėliai. Nuo katastrofų nukentėję žmonės, žmonės gyvenantis karinių konfliktų zonose. Dabar tikriausiai visoje istorijoje nuo antrojo pasaulinio karo nebuvo tiek pabėgėlių pasaulyje. Taigi šias temas taip pat reikia svarstyti. Taigi apie tai išnekėjome su koordinatoriais. Kitas posėdis vyks artimiausių metų. Mes bandome sudėlioti šio komiteto darbo prioritetus, turime suderinti savo interesus, turime suderinti tvarkaraščius. Yra šiokių tokių biurokratinių kliūčių būtent e, svečių kvietimas į mūsų posėdžius. Reikia iš anksto pranešti apie tai, ką ketiname kviesti iš posėdį, todėl gana sunku sparčiai reaguoti į naujus įvykius, nes atrodo, kad prieš mėnesį reikia pranešti apie kalbėtojus, kuriuos mes kviečiame į posėdį. Tai truputėlį lėtina mūsų darbą, tačiau stengsimės kiek galime, lyg ir viską aptariau, turime laiko, tačiau turime ir daug darbų. Norėčiau, kad šis komitetas atsižvelgtų į visų interesus, kad visi jaustusi gerai čia dirbdami, kad visi įneštų savo indėlį. Jeigu daugiau šiuo klausimu pastabų neturite, tuomet keisimės nuomonėmis dėl es darbo atvarkės žmogaus teisų srityje ir es strateginės programos ir veiksmų planų žmogaus teisų ir demokratijos srityje. Aš tikiuosi, kad mums pavyko pasiekti geresnės pusiausvyros. 2012-aisiais patvirtinu žmogaus teisų paketą. Šis paketas svar, tapo svar, vienu iš svarbiausių dalykų vykdant es užsienio politiką ir taip pat labai padidino parlamento vaidmenį. Nuo 2014 e, šis rytis vis labiau auga, vis labiau plečiasi, vis daugiau dėmesio skiriama žmogaus teisėms. Ir dabar pas mus atvyko ponas Silvijo Konsato, jis labai gerai žino ES politiką šioje srityje. Taigi, ponas Konsato, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes esame dėkingi Jums už galimybę kreiptis į Jūsų pakomitečio narius ir papasakoti Jums apie mūsų darbą. po rinkiminės pertraukos, nors be abejo jūs ko gero neturėjote galimybės daug pailsėti. Dėkoju ir komiteto pirmininkiai. Mūsų generalinis sekretorius, kuris, su kurio, direktorius, su kuriuo jūs būrite, su kuriuo jūs susitikote neseniai, e, jums kalbėjo apie tai, kad mes e, norime bendradarbiauti su Europos parlamentu ir mane paskyrė eiti mano pareigas ir tai yra e, ženklas, kurį parodo vyriausiųjų galiotinių užsienio politikai, kad mes norime su jumis bendradarbiauti. Aš, su, aš jums papasakosiu apie mūsų veiklą, nepasakosiu apie metinę ataskaitą, nes e, ji yra numatyta jūsų darbo tvarkėje, e, kurią jūs vestysite ketvirtadienį Strasbūrė. Aš tiesiog norėčiau trumpai paminėti, kad metinėje ataskaitoje mes stengiamės atsižvelgti pakankamai išsamei į pagrindinius klausimus, kuriuos iškėlė ponas Kukan, Europos parlamento pranešėjas. Būtent jis rengė pranešimą dėl mūsų praeitų metų metinės ataskaitos. Kaip jums yra žinoma, mes per visą šį laiką, o laikas buvo sudėtingas daugelio aspektų, tęsame darbą ir savo pagrindinėje būstinėje, ir atstovybėse. Uh, siekdami užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir propaguodami savo prioritetus. Ta darėme dirbdami atstovybėse, pritaikydami įvairias priemonės. Ir pirmoji iš tų diplomatinių priemonių tai yra pareiškimai. Ir 2013 metais mes paskelbėme 92 pranešimus kurios paskelbė mūsų pagrindinė būsinė 36 pranešimus dėl žmogaus teisų, kurie buvo paskelbti mūsų atstovybėse. Mes taip pat vykdome e, dialogą žmogaus teisėmis ir tokių dialogų 13 metais buvo 30 ir 2014 metais dirbome taip pat labai intensyviai su Indonezija, su Izraeliu kitą savaitę. Su Indonezija mes sustiksime e, Kitą savaitę su Izraeliu ieškome dabar susitikimo su Izraeliu, su uh, Azerbaidžanu ir Kazahstanu ir taip pat su Pietų Afrika. Mes rengėme tokius uh, artimiausių metų posėdžius skirtus žmogaus teisėms. Taip met mes turime ir konkrečioms šalims skirtas žmogaus teisų programas. Tokių programų yra 50, jo Tos programos padeda mums taip pat geriau plėtoti dialogą žmogaus teisėmis ir be abejo tos programos nuolatos yra atnaujinamos. Be to norėčiau pabrėžti ir tą darau dėl to, kad Europos parlamentas dažnai išreiškia susirūpinimą dėl ES specialiųjų e, atstovų e, vaidmens. Mes dirbame su Stavros Stav... Lavrinydis labai artimai, labai glaudžiai, stengiamės užtikrinti papildomumą, stengiamės taip pat išnaudoti politinį Stavros Lambrinidis e, potencialą tam, kad suteiktume pagreitį mūsų dialogui su strateginiais partneriais. Ir kartais mes e, juo naudojamės, jeigu galiu tai pasakyti, tai mes e, pasinaudojame jo paslaugomis tam, kad dialogo žmogaus esmės būtų perkeltas į aukštesnį politinį lygį. Jisai nemažai keliauja ir aš e, žinau, kad jisai netrukus ketina atvykti jūsų pakomitėte tam, kad jums patiktų ataskaitą apie jau vykusius vizitus ir apie savo būsimą darbą. Turiu pasakyti, kad uh, man padarė didelį įspūdį tai, kaip mūsų kolegos dirbantis variuose geografinėse regionuose, nes jums yra žinoma, kad būstinėje mes, mes uh, uh, vykdome tokį globalų strateginį planavimą ir po to yra konkretus kolegos, kurie dirba regionuose. Uh, Taigi jie dirba labai gerai, jie pasitikė mūsų teikiamą informaciją, bet mes matome vis daugiau, kad jie nuo pat savo darbo pradžios uh, iš karto pradeda į savo briefingus, į savo ataskaitas įtraukinėti uh, pranešimus apie žmogaus teisės. Ir tai padeda mums geriau uh, formuoti strategiją konkrečių šalių atžvilgių, atsižvelgiant į būtinybę ginti žmogaus teisės. Dar vienas svarbus žaidėjas E, šiame žaidime yra Europos komisija. Yra nemažai veiksmų ir programų, kurios e, gali daryti įtaką žmogus e, teisėms. Ir už tas programas yra atsakyta, atsakinga Europos komisija. Ir DEFCO generalinis direktoratas yra be abejo mums svarbiausias nes jie administruoja visas mūsų lėšas, yra ir prekybos generalinis direktoratas, ir už verslą atsakingas generalinis direktoratas, ir kiti. Manau, kad veiksmų planas, kurį tuoj pakomentuosiu, suteikia mums gerą pagrindą bendradarbiauti kiekvieną dieną su savo kolegomis. Mes uh, E, vis dar susidurėme su tam tikrais sunkumais dėl įvairių priežasčių, tačiau e, aš esu nusteikęs gan e, ramiai, nes paskirtasis komisijos vadovas, ponas Junkeris, labai aiškiai pasakė, kad naujoji vyriausioji įgaliotinė da, užsims koordinavimu komisijoje. Ir jeigu mes turėsime tokią politinę e, e, struktūrą, ji gali padėti mums geriau bendradarbiauti su kolegomis komisijoje. Ir aš tikrai tikiuosi, kad viskas bus labai gerai, kad nusinusteikęs optimistiškai. Dabar keli žodžiai apie veiksmų planą. Uh, Jums yra žinoma, kad tas veiksmų planas baigs, baigs galioti šių metų pabaigoje. Tai reiškia, kad mes šiuo metu labai daug dirbame, bandydami įvertinti, kiek tas veiksmų planas buvo įgyvendintas, kaip buvo įgyvendinami atskiri veiksmai. Ir turiu prisipažinti, kad. A, kai mane paskyrė, o tai įvyko tik tai šių metų Liepos mėnesį, ir kai aš pradėjau žiūrėti į visus dokumentus, mane nustebino tai, kad e, atskirų veiksmų pobūdis e, labai skiriasi. Kartais veiksmas yra skirtas labai konkrečiam dalykui, o kartais jie yra bendresni. Todėl, norėdami gerai vertinti tai, kaip yra gyveninamas veiksmų planas, mes turėtume tai atsižvelgti. Pavyzdžiui, kai mes sakome veiksmų plane, kad mes norime parengti gairės dėl minties laisvės ir uh, laisvės turėti savo uh, įsitikin, religinius įsitikinimus ar, ar uh, seksualinių mažumų teisė, teisų tvirtinimo. Mes galime be abejo pasakyti, kad viskas yra padaryta, nes tie veiksmai yra patvirtinti, dokumentai yra patvirtinti, tačiau yra svarbu yra užtikrinti, kad visi tie veiksmai, visi tie dokumentai būtų tinkamai taikomi mūsų atstovybėse ir būtent atstovybė stebi, kaip tai yra daroma kiekvieną dieną ir mes su tomis atstovybėmis kiekvieną dieną bendradarbiaujame. Yra ir kitų veiksmų kurie buvo sėkmingai gyvendinti. Pavyzdžiui, mes e, turime Briuselio forumą, jame dirba darbo grupė. Mes taip pat rengėme mokymus žmogaus teisų klausimais ir stengiamės juos e, renkti geriau. Ir tie mokymai yra skirti ne tik mūsų darbuotojams, bet ir ES valstybių narių diplomatams. Bet to mes šiuo metu turime ir dviejų, 250 biurų tinklą. Tai nereiškia, kad mes turime du, uh, uh, 250 atstovybių. Ne, mes turime biur, uh, atskirus biurus ir kartais, kartais tie biurai užsiema tokiais labiau vėlgi strateginiais klausimus, o kai kurie biurai užsieima labai konkrečiais dalykais, pavyzdžiui, administruoja konkrečias programas. Be to mes e, glaudžiame ir darbiaujame su šiais e, biurais tam, kad sukurtume e, vienos komandos dvasę, kad galėtume taip pat dalintis geriausią praktiką ir tam, kad sustiprintume tų biurų, tų padalinių padėti atstovybėje, nes labai dažnai į tuose biuruose yra paskiriami dirbti e, jauni kolegos, kurie tik, tik tai pradeda dirbti ir mes stengiamės daryti viską, kad jie galėtų užtikrinti gerą ryšį su e, mūsų ambasadoriais. Yra ir kitų veiksmų kurie yra ilgalaikiai ir mes negalime dabar taip aiškiai pasakyti, kad viskas jau yra padaryta. Ir vienas iš tų veiksmų tai yra žmogaus teisų aspektų integravimas į visas ES politikos sritis. Čia mes dirbame glaudžiai su kolegomis komisijoje tam, kad galėtume tai daryti geriau. Be to mes turime parengti, ir tai buvo beje vienas iš mūsų tikslų, rodiklius, remintis kuriais galima būtų vertinti mūsų vykdomus dialogus ir konsultacijas žmogaus teisų klausimais. Tie rodikliai būtų naudojami tam, kad mes galėtume tinkamai viską vertinti. Jie yra svarbus ir tam, kad galėtume ir su jumis konkrečiau aptarti, kaip galima būtų tobulinti šiuos dialogus. Taigi mes dirbame glaudžiai bendradarbiaudami su Europos e, komisija, DEFCO generalinės direktoratas e, e, aktyviai dalyvauja atliekant veiksmų plano vertinimą. Ir būtent remdamiesi šio darbo rezultatais mes ir parengsime naują veiksmų planą. Aš nebijoju, kad naujai paskirta vyriausiai galiotinė norės tęsti uh, šį darbą ir naujasis veiksmų planas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į mūsų patirtį. Bet aš galėčiau jums jau dabar papasakoti apie tai maždaug, kaip tas planas galėtų atrodyti. Mes norėtume, kad jame kur kas daugiau dėmesio būtų skiriama strategijai, norėtume sumažinti e, sričių ir veiksmų skaičių ir taip pat norėtume, kad viskas būtų apibriešta konkrečiau ir kad būtų viskas labiau nukreipta į konkrečius rezultatus. Todėl mes norime nustatyti rodiklius, remiantis kuriais galima bus vertinti pažangą. Jie taip pat turėtų padėti mums gerinti ir stebėsino sistemą. Be to, valstybės narės mums nekarta jau yra sakiusios, kad galima būtų uh, patobulinti dar mūsų bendradarbiavimą. Ir žinia apie veiklos tobulinimą, kurias mūsų laukia, turime perduoti mūsų partneriams. Bert Toiman, kuris sėdi šalia manęs, yra pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad kai aš pradėjau dirbti, mane labai padrasino tai, nupimistiškai nuteikė tai, kad mes e, nemažai pasimokėme iš labai sudėtingų nūdnios politinių aplinkybių. Mes, e, pavyzdžiui, supratome, jog reikia bandyti užmėgsti ryšį ir su kitais mūsų partneriais, su tais, kurie yra gal tolėliau. Ir ne tik, kad reikia dirbti su tais, kurie yra aiškiai apibriežti kaip mūsų strateginiai partneriai, kaip mūsų prioritetiniai partneriai. Ir taip pat reikia. Da, stengtis aktyviau dirbti per atstovybės, nes mes matome, kad jų vaidmuo užmesganti e, ryšius su konkrečiomis sostinėmis yra labai svarbus. Ir tai būtų daryti labai svarbu, ypač dabar, kai mes rengiamės žmogus teisų tarybos posėdžiui. O, o abro... De acuerdo. Nežinau, ar kas nors nori kažką pridurti, ar pradėsime diskusiją. Taigi, kolegos, dabar laikas pasisakyti. Prašau, žodis jums. Sí, he visto. La señora... Taip, matau. Ponia Jimenez de Seril. Lokbirer. Dar kažkas prašo žodžio? Ponia Jimenez de Seril. Taip, labai ačiū pirmininkė. Norėjau taip pat padėkoti už pateiktus paaiškinimus. Kai buvo kalbama apie ilgalaikius ir trumpalaikės strategijas. Vieni veiksmai yra ilgalaikiai, kiti trumpalaikiai, vieni greičiau įvykdomi. Žinoma, tai svarbu, tačiau aš norėjau užduoti kitą klausimą. Deja, negirdėjau diskusijų pradžios, nes atvykau šiek tiek pavėlavusi. Norėjau paklausti, kokie veiksmai yra planuojami iš šio komiteto pusės, užtikrinant krikščionių mažumos Irake teises ir taip pat um, moteris naudojamos kaip sekso vergės. Islamo terorizmas vis auga. Taigi labai svarbu skirti daromą dėmesį situaciją Irake ir Sirijoje. Svarbu apginti krikščionių mažumą. Norėčiau sužinoti, kas konkrečiai daroma, nes krikščionis jau daugiau kaip pusantro tūkstančio metų gyvena tame regione. Anksčiau buvo 20 procentų, dabar procentai, e, cinintiniai dydžiai ženkliai sumažėjo. Taigi, kokiu priemonių bus imamasi, kad apsaugotume krikščionis, ne tik kaip krikščionis, bet ir kaip žmonės. No sé si, si voy a dar alguna palabra más. Nežinau, galbūt dar vienas kalbėtos, o paskui atsakysim klausimus. Thank you. Pone... Ačiū, ponė pirmininkė. Ir sveikinu Jūs, gerbiamą ponę E, naują poziciją. Aš visiškai sutinku su e, jūsų išdėstytais klausimais. E, veiksmų planas yra labai naudinga priemonė mums parlamente. Jie padeda stebėti vyrias vyriausybės organizacijas. Dabar, kai rengiame naują veiksmų planą, jūsų nuomonė, kaip bus konsultuojamasi, kaip bus palaikomi ryšiai su Europos parlamentu rengiant šį dokumentą? Bet to jūs sakėte, kad geriau bendrausite su valstybėmis narėmis, nes jos e, susilaukia kritikos. Ar papasakotumėte, kaip tai bus daroma? Dėl žmogaus teisų dialogo aš nežinau, ar teisingai jūs supratau. Artėja keletas e, tokių renginių su Pietų Afrika, su Afrikos sąjunga. Dėl Afrikos sąjungos aš turėčiau klausimą. Žmogaus teisų komitetas e, prieš kurį laiką ten buvo nusiuntusi savo delegaciją. Ir mes sužinojome, kad visos e, Afrikos Sąjungos valstybė esančios žmogaus teisų gynimo struktūros dar yra tik užgimusios, jos tiesą sakant realios naudos net neša. Būtų įdomu pažiūrėti, ką jūs apie tai galvojate. Kitas dalykas. Dėl žmogaus teisų dialogo jūs e, turbūt tikitės iš mūsų tam tikros paramos joms pagerinti. Uh, Ir rasti tokių idėjų, tiesą sakant, nėra lengva. Iš išorinių studijų mes e, bandome išsiaiškinti, kaip jas būtų galima pagerinti. Ir atsakymą dažniausiai gauname, kad geriau visai tai sustabdykime. Airijos atli, e, universitetas atliko Kinijos dialogo išorinį vertinimą. Išvados tokios negatyvios, kad labai sunku kažką rasti. Ir bendrai rekomendacijos yra pateikiamos tokios, kad reikia ieškoti bendrų kriterijų, kuriuo, apie kuriuos visi žinome. Bet iš esmės naudos nėra jokios, jeigu e, rezultatų nėra pasiekima. Dialogas geriau negu nieko, bet jeigu nėra rezultatų, tai vargu ar galima reikalauti daugiau tokių dialogų. Pagal dabartinį veiksmų planą daugiau veiklos vyks. Veiks E, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų ištikrinimo srityje. Aš rekomenduočiau e, daugiau dėmesio skirti e, šiam, šiai sričiai, kad ji būtų labiau subalansuota ir pažeidžiamos grupės, tokios kaip migrantai, žmonės be pilietybės ir pabėgėliai, turėtų sulaukti daugiau dėmesio negu dabartiniam veiksmų plane. Veiksmų plane yra kalbama apie teminių kampanijų tokių organizavimą, pavyzdžiui, dėl vaikų teisių ir teisės į bešališką teismą. Aš darau prielaidą, bet nesu tikra, kad šiuose kampanijose nedaug kas yra padaryta. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl ir ar yra galvojama tęsti tokias kampanijas? Jūs kalbėjote e, dar apie vieną aspektą ir e, tai yra susijęs su mano pirmojo klausimo pabaiga. Ar jūs ketinate įtraukti parlamentą į e, rengimo procesą? Sakėte, kad rengdami veiksmų planą elgsite strategiškiau. Ar tai reiškia, kad mažinsite veiksmų skaičių, e, bet ar sumažės problemų skaičius? Aš įsivaizduoju, kad prasidės labai aštri diskusija, nes nevyriausybinės organizacijos ir subjektai, kuriems tie veiksmai yra skirti, uh, E, pasipiktins, kad yra nutraukiamas darbas. Būtų labai naudinga, jeigu jūs mus informuotumėt, kokiais argumentais vadovaujatės, primdami vienokius ar kitokius sprendimus. E. Labai ačiū. Toliau žodis dar vienam žmogui ir paskui išklausysim atsakymą. Dar trys noriu kalbėti. Ponas Auštrevičius. Thank you indeed. <clears throat> Ačiū. Pirmininkė. Ponios ir ponai, kolegos. Labai ačiū už jūsų prisistatymą ir išsamų e, busimųjų veiksmų apžvelgimą. Porą minčių iš mano pusės. Pirmiausia, aš nemanau, kad e, reikėtų mažinti dėmesį skiriama veiksmams e, valstybėse narėse. Jeigu norime e, kalbėti apie aukščiausio lygio žmogaus teisų apsaugą, patys neturime turėti suteptos reputacijos. Aš negalėčiau pasakyti, kad e, tarp valstybių narių padėtis yra tobula. Jokių būdų ne. Mes girdėjome valstybių vadovų komentarus, pareiškimus, kai jie sakė, kad reikia demokratijos, kuri būtų neliberali. Aš norėčiau E, ko, matyti konkrečių veiksmų, konkrečios politikos, e, tos žodžius įgyvendinančios. Aš norėčiau sužinoti jūsų komentarus apie tuos veiksmus, kurie, kurių tikimas iš visų ES institucijų visais lygmenimis, kalbant apie netitikimus valstybėse narėse. Antras dalykas. ES kaimynai teigia, kad jie turi teisę į vadinamąją nacionalinę specifiką įgyvendinant žmogaus teisės ir panašius planus. Kaip jūs ketinate šią problemą spręsti ir kaip ketinate neleisti to daryti? O aš galiu pabrėžti, kad jeigu mes leisimės į nacionalinę specifiką, tai galų gale nieko nepasieksime. Ar jūs įsivaizduojate, kad ta tendencija siekti nacionalinio specifiškumo padidins pavojų e, įtvirtinti, padidins riziką, kad aukštesni žmogaus teisų gynimo standartai iš vis nebus įtvirtinti. Ir paskutinis klausimas dėl biudžeto. Kaip atrodys biudžetas 2015 metams ir vėliau, kai reikės įgyvendinti konkrečius veiksmus žmogaus teisų srityje? Ar jūs tenkina visi pasiūlymai, kurie iki šiol buvo pateikti, kad būtų sustiprėta ši ES politikos sritis? Yes, Mr. Gonzato. Ponas Gonzato. Ačiū ir ačiū už visus klausimus. Pradėsiu nuo ponios Jimenės. Jūsų pateiktasis klausimas e, kelia didelį nerimą. Galiu pasakyti, kad jis uh, Jam mes skiriame labai daug dėmesio. Krikščioniškų ir kitų religinių mažumų padėtis yra stebima. Be abejo, tai, yra, tai išplaukia iš konfliktinės e, padėties ir mūsų galimybės įsikišti tiesiogiai vietoje yra labai ribotos arba visai jų nėra. Tačiau bandome pasinaudoti daugia šauliais formais, kad e, E, šių mažumų problemos išliktų darbo atvarkėje. Organizavome specialią žmogaus teisų tarybos e, sesiją, posėdį, per kurį bandėme pasmerkti tai, kas vyksta Irake ir Sirijoje. Taip pat reikalaujame e, vykdančiųjų tuos nusikaltimus atsakomybės. Reikalaujame, kad būtų įsteigta tyrimų komisija. Jeigu jūs norite veiksmų ir iniciatyvų, kurios dėja padėti pakeis ne iš karto, būtent tai mes galime padaryti, bet kažkaip jau sakiau, aplinkybės vietoje yra itin sudėtingos. Ir būtų sunku rasti kitokių e, įsikišimo būdų. Europos išorės veiksmų tarnyba kaip tik dabar rengia e, galimų veiksmų dokumentą, kuriame galvojame, kaip šį teroristinį reiškinį galėtume įveikti. Ir aš įsivaizduoju, kad žmogaus teisų e, taryba labai aktyviai dalyvaus vidinėse diskusijose tą temą. Religinių mažumų, visų mažumų, ypač krikščioniškų mažumų problemos e, susilaukia daramo dėmesio. Mhm. Pone Lohbilder, jūs e, teikiate pateikėte nemažai klausimų, jūs akivaizdžiai su šias rytimi esat žymiai geriau susipažinusi negu aš. Pirmiausia, klausėte, kaip mes ketiname konsultuoti su Europos parlamentu. Manau, kad kontaktinė grupė sukaupė labai geros patirties jums vadovaujant. Ir kaip ponė pirmininkė pažymėjo, e, ta grupė yra pasirengusi toliau su mumis bendradarbiauti ir mes esame taip pat pasirengę. Perinu dabar prie jūsų antrojo klausimo, kaip ketiname įtraukti pilietinę, pilietinę visuomenę į tą procesą. Mes e, jau užmėsgėme ryšių su nevyriausybinių organizacijų čia Bruselėje atstovais. Kartu su Staros Lamrinidis ketiname organizuoti keletą renginių, seminarų, per e, kuriuos ir jūs turėtumėte aktyviai dalyvauti. Turėtume svarstyti E, teminės ir metodinės problemas, kad pagalvotume, kaip geriau įgyvendinti sukurtus veiksmų planus. Taip pat raginu kolegas iš sekretoriato ir pakomičečio e, aktyviau dirbti. Palaikyti reikia dialogą su Europos parlamentu. Galbūt formalesnė sąrangą galėtume rasti, kurioje galėtume praktiškiau palaikyti santykius. Kalbėjote apie Afrikos sąjungą ir tai, ką matėte ten lankydamasi. E, palaikydami žmogaus teisų dialogą, būtent to mes ir siekiame - sustiprinti žmogaus teisų gynimo institucijas. Tas dialogas yra darbas dviem kryptimis, mes keičiamės geriausią praktiką. Ir aš įsivaizduoju, ir mes tikimės, kad taip galėsime padėti Afrikos sąjungos valstybėms sustiprinti savo gebėjimus e, kontroliuoti e, žmogaus teisų pagarbą Afrikos žemynę. Visiškai sutinku su jumis, kad daugiau dėmesio reikia skirti ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms. Norėčiau priminti, kad e, kai kalbėjote apie dialogą su Kinija ir paminėjote išorinius tyrimus, kurie, kiek žinau, pademonstravo, kad juos tęsti yra nelabai tikslinga. Mhm. E, iškart e, norėjau atsakyti dviem kryptimis. Pirmiausia, kaip ir jūs, aš norėjau sakyti, kad galbūt nelabai yra prasmės. Bet kita vertus, mes iš Kinijos pusės matome norą tęsti tą dialogą. Jie neuždaro durų. Galbūt reikia pakeisti šiek tiek to dialogo pobūdį, tačiau užbaigti jo visiškai nereikėtų reikėtų greičiau išnaudoti tą galimybę dirbti su jais, o ne apsiriboti kažkokiais vienašaliais pareiškimais, kurie, mano nuomonė, tik tai uh, menkai pagerina mūsų santykius, mūsų tarpusavio aplink, veikimo aplinkybės. Socialinių ir kultūrinių uh, teisių problema turbūt galėtų būti svarstoma kartu su Kinijos kolegomis nereikėtų tik sutelkti dėmesio į politinės ir pilietinės teisės. Dėl vienamųjų teminių kampanijų mes jau organizavome keletą iš tiesų dėl vaikų teisų, dėl moterų teisų, jos vyksta daugia šaliuose forumuose, jos vyksta daugia šaliuose veiksmais, mes suteikiame nurodymus mūsų delegacijoms, kaip dirbti. Be to, mes stengiamės dalyvauti rengiant vietos žmogaus teisų gynimo strategijas. Taigi negalime sakyti, kad e, toje srityje nėra dirbama. Be abejo, kai įvertinsime ateities veiksmų planus, reikės e, naujosios e, vyriausios įsigaliotinės komisijos vicepirmininkės šiokių tokių gairių, tokio vadovavimo turėsim sužinoti, kas bus atsisakoma, kas bus palikta. Jeigu mes išvardinsime konkrečias rytis, tai dar visai nereikš, kad nieko mes nedarysime. Veiksmų planas nėra darbo programa. Veiksmų planas, mano nuomonė, yra ta priemonė, kur yra reikalinga, kad tam tikrų problemų sprendimas būtų stumiamas į priekį, nes turime užtikrinti, kad būtų sulaukta deramai paramos ne tik Europos išorės veiksmų taryboje, bet ir visoje Europos komisijoje sprendžiant e, klausimus, e, kuriems daugiau pažangos reikalinga. Yra sričių, kuriuose mes jau pakankamai tvirtai stovime ant e, kojų, palaikome dialogą nuolat ir manau, kad ten nieko ypatingo spręsti nebereiktų. Jeigu aš teisingai supratau pono Užtrevičių, jis kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti išorinį ir vidinį nuseklumą. Man atrodo, tai yra esminė problema. Vis dažniau dialoguose su trečiosiomis šalimis, su partneriais, mums yra e, rodoma pirštu į mūsų pačių problemas. Žinoma, e, mes e, dirbame daugia šaliuose forumuose ir yra valstybių, kurios gana agresyviai ES atžvilgių yra nusiteikusios. Turiu pasakyti, kad labai dažnai mes vadovaujamės mechanizmu, e, kuris leidžia išnagrinėti pažeidimų atvejus ES viduje. turime eiti į priekį ir uh, su mūsų delegacijų vadovais neseniai sustikime kalbėjome apie tai, kad nuo ginamųjų pozicijų reikia pereiti prie uh, puolamųjų pozicijų, prie puolamosios strategijos, puolamosios pozityvėje prasme. E, noriu pasakyti, kad mes turim būti pasirengę ir norintys svarstyti problemas, kurios kartais labai delikačiai yra matomos ES, labai jautrios yra, nes e, pradėdami tokius dialogus su kitomis valstybėmis turim susitvarkyti trūkumus egzistuojančius savo viduje. Jūs taip pat kalbėjote apie nacionalinę specifiką, jeigu teisingai supratau. Mes e, nuolat kartojame ir organizuojame kampanijas, kad žmogaus teisės būtų užtikrintos visuotinai. Niekas dėl to nebejoja ir visi tą jau aiškiai yra pasakę. Dėl 2015 e, metų biudžeto, aš turbūt jūs kalbėjote apie DHR, e, turbūt e, nereikia perlenkti lasdos ir žinote, kad mes išgyvenam labai sudėtingą laikotarpį. ES biudžetas, ypač šiais metais, yra labai disbalansuotas, nesubalansuotas kai kalbam apie pusiausvyrą tarp įsipareigojimų ir mokėjimas. Prašau, kad kalbu tais techniniais terminais, bet taip jau yra. Biudžetas visuomet yra dalyjamas į įsipareigojimus, kas yra iš tiesų virtualūs pinigai. E, Jūs galite pasirašyti sutartį, bet kai reikia realiai už jį mokėti, o žmogaus teisų gynėjų atveju reikia mokėti e, už tokius dalykus kaip už bilietą išskristi iš valstybės, jau reikia konkrečių pinigų ir tai jau yra mokėjimas. Ir Dabar mes matom, kad proporcija yra maždaug 100 prie 70, o ne 100 prie 100 ar 50 prie 50. Tokia padėtis netenkina. Žinau, kad Europos parlamentas mums labai padeda to požiūriu. Užsienio reikalų komitete buvo balsuojama dėl biudžeto ir einama tą kryptimį, kad mūsų pozicija sustiprėtų. Už tai esame jums labai dėkingi ir turime toliau dirbti. Mes savo ruoštų stengiamės pinigus kuo efektyviau naudoti, bet e, galbūt batas norės kažką pridurti. Dėkuoju, man yra ir garbė, ir malonumas e, lankytis čia pas Jūs. Aš uh, dirbu tarybos uh, e, uh, padalinėje, kuris užsieima žmogaus teisėmis, darbo grupėje, kuri veikia taryboje. Tokių darbo grupių yra kelios ir mano darbo grupė veikia labai sėkmingai, mes labai gerai bendradarbiaujame ir su Jumis, ir su kitomis institucijomis. Ir mes. Uh, tikimės ir toliau per kelis atėjančius mėnesius sėkmingai su jumis bendradarbiauti visais darbotvarkės klausimais. Ir kai, yra, kai buvo rengiama strateginė programa ir veiksmų planas, buvo taip pat galvojama ir apie įvairias per daugybę metų parinktas gairias, nes labai svarbu viską yra suderinti. Dabar kalbėdamas apie konkrečius klausimus, jūs kalbėjote apie žmogaus teisų specifiką ir kaip galima reaguoti. Tai, kai kartais valstybės narės sako, mes turime ypatingų kažkokių religinių ar su žmogaus teisų su teisėmis susijusių ypatumų. Valstybės narės kartais pasirėmė šiais argumentais ir mes turime labai aiškiai e, e, pasakyti, kad e, Stavros Lamrinydės turėtų visuomet pabrėžti, jog žmogus teisės turėtų būti visuotinai taikomos. Tikrai nepakanka pasakyti, kad užtenka tik tai pasirašyti sutartis ir kad valstybės narės privalo laikytis tų sutarčių. Ne, mums reikia dialogo ir mes matome ir jungtinėse tautose ir kitur, kad uh, Kartais valstybės tengiasi susiburti į tam tikras grupės, panašiai mąstančių grupės ir e, taip e, to šalės bando e, užkirsti kelią tam, kad žmogaus teisės būtų įtvirtinamos visur. Pavyzdžiui, kalbame apie moterų teisės, tai yra akivaizdu, pavyzdžiui, tai šiais metais minėsime Pekino. Da, da, dokumentų 20-metį ir mums reikia plačių koalicijų. Ir Stavros Lamrinydės labai dažnai sako, kad ne žmonės, bet vyriausybės variose šalyse teigia, kad žmogaus teisų nereikia. Mums reikia tikrai kurti koaliciją su pilietinė visuomenė, su parlamentais, ne, ne, skaitant ir jūsų parlamentai, ir todėl jūsų pakomitetės gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad vyriausybės nesiremtų tais, e, tik tai jiems naudingas argumentais tarptautiniuose forumuose. Aš noriu dar kartą pakartoti, kad valstybės, e, e, įvairios valstybės pasirašo tarptautinius dokumentus ir po to tos šalis negali sakyti, kad ne, pas mus situacija yra ypatinga, ne, visos, visi turime suburti jėgas ir dirbti iš vien. Ir dabar labai trumpai apie tai, ką ES daro to, tam, kad paremtų ir apgintų religinės mažumas. Šis klausimas buvo apibrieštas kaip prioritetinės, kai buvo rengimos gairės. Ir dabar mes šiam klausimui daugiau dėmesio skiriame dvišaliuose santykiuose, dirbdami per atstovybės. Taip pat mes turime ir uh, E, darbo grupę, kuri konkrečiai yra skirta būtent e, religiminės mažumoms ir ji galvoja apie tai, kaip galima būtų patobulinti mūsų strategiją, atsižvelgiant į tai, kas šiuo metu vyksta įvairiuose pasaulio regionuose, skaitant ir artimuosiuose rytuose. Galvojame apie tai, kaip mes galėtume taip pat sustiprinti šį darbą e, jungtinėse tautose Ir taip pat e, rengdami įvairias deklaracijas, įvairius pareiškimus skirtus religinėms mažumoms. Ir beje, tokią deklaraciją rengėme kaip tik artėjančiai generaliniai Junktinių tautų asamblėjai. Mm, Labai ačiū, dar keturi kolegos mano kalbėtojų sąraše, turime nedaug laiko, nes paskui prasidės klausimai, taigi paskelbsiu pavardės ir prašau, kalbėkite kiek įmanoma trumpiau. Ir pono Gonzato taip pat prašysiu atsakyti trumpai, kadangi turime laikytis tvarkaraščio. Taigi, pirmiausia, ponas Kaski. You have the floor. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbimi ponai ir ponios. Visuomet yra malonu kalbėti apie tai, kaip galima būtų geriau propaguoti žmogaus teisės uh, visame pasaulyje, kaip galim būtų jas geriau stiprinti. Tačiau mes vis dažniau girdime, kad uh, ES pati savo veikla kartais kenkia šiems savo tikslams. Mes jau girdėjome, tai, kad yra tam tikrų sudėtingų klausimų, kuriuos reikia e, spre, e, spręsti. Aš galiu Jums e, pateikti pavyzdį. Pagal žmogus teisų tarybos taikomas procedūras buvo sukurtos kelios darbo grupės. Ir viena iš tų darbo grupių užsijima samdiniais ir privačiomis saugumo bendrovėmis bet žinome, kad kai kurios valstybės eksportuoja tokias saugumo paslaugas, jas teikia už ES ribų. Žmogaus teisų taryba parengė konvenciją, pagal kurią buvo, pagal kurią siekiama yra sumažinti teisinės spragas siekiant užtikrinti, kad e, saugumo paslaugos teikiančios bendrovės e, turėtų e, veikti skaidriai. Ir mes matome, kad jungtinėse tautose bandoma sužlugdyti kai kurių valstybių pastangas siekti didesnio skaidrumo. Buvo netgi balsuota prieš tai, kad žmogaus teisų taryba turėtų mandatą kurti tokias darbo grupės. Aš manau, kad reikėtų tokias konkrečias problemas išsamei nagrinėti. Tos problemos yra labai sudėtingos. Na, nenorėčiau kalbėti vien uh, neigiamai ir galiu tik tai išreikšti vilti, kad uh, naujoji vyriausioji įgaliotinė galės realiai kažką pakeisti žmogaus teisų srityje. Uh, nes e, dabartinė vyriausioji galiotinė yra šalies, kuri labai aktyviai teikia tokias saugumo paslaugas už ES ribų. Ir jį tikrai nesieks, kad žmonės būtų patraukti atsakomybėn. Oui, merci. Pone Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponui Gonzato už de, uh, jo įžangą. Jūs uh, neseniai tik tai pradėjote dirbti, sukurtas naujas parlamentas. Mes uh, turime nemažai žmonių, kurie dirbo ir praeitą kadenciją. Ir aš dabar komentuodama dokumentus galiu pasakyti, kad taip, pažangos yra padaryta kai kuriais klausimais. Ir aš atsimenu, kad situacija prieš penkerius metus buvo kur kas blogesnė, taigi pažanga padaryti nebuvo labai sudėtinga. Taigi šiandien klausimas būtų toks, kaip galima būtų tinkamai ir gerai gyvendinti visus šios gerus veiksmus ir ketinimus. Aš manau, kad e, reikia labai rimtai pagalvoti apie taip, kaip jūs bendradarbiausite su mumis. Aš turiu pasakyti pasakyti, kad e, per pasarusius penkerius metus e, mūsų kontaktinių grupių posėdžiai buvo anuliuoti, buvo atšaukti ir mes nekartą kreipėmės, jūs, nepa, jūs nepatikėt mums jokių atsakymų jūsų tarnybai ir čia reikėtų dar kai ką pagerinti. E, ir aš kalbu apie įvairius klausimus. Pavyzdžiui, mums reikėtų geriau atsižvelgti į nevyriausybinės organizacijas, jų vaidmenį. Be to, manau, kad mes, ES, turėtų rodyti pavyzdį toms šalims, e, e, su kuriomis mes plėtojame partnerystę, ypač privilegijuotą e, partnerystę. Jūs minėjote Izraelį ir aš čia nenoriu dabar gilintis į E, šią situaciją, bet pirmininkė sakė, kad e, Palestinoje yra iš tikrųjų humanitarnė katastrofa ir tenai e, ne, projektai nevykdomi sėkmingai. Aš turiu ir kitų pavyzdžių, bet, ponė pirmininkė, aš, aš nesigilinsiu į tuos kitus pavyzdžius. Tose šalise, kurio, su kuriomis mes plėtojame ypatingą partnerystę, yra. A, Tarptų šalių yra ir tų šalių, kurios yra šalia viduržėmio jūros. Ir man, man labai rūpi Šiaurės Afrikos šalės. Mane neramina tai, kas vyksta Egipte ir tai, kas vyksta Maroke. Nes e, žmogaus teisų padėtis Maroke ir tikrai neramina. Tos organizacijos, kurios užsima žmogaus teisėmis, tą stebi kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną joms darosi vis sunkiau dirbti. Ir aš manau, kad mes turime nusiųsti atitinkamus ženklus, signalus. Uh, šioms šalims, net jeigu tie signalai yra ir, ir simboliniai. Ir aš nebejoju, ponio Gonzato, kad jūs galėsite dar nemažai padirbėti šiais klausimais. Dėkoju, ponė Veržė. Pone Post. Ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Turiu keletą klausimų. Pradėsiu nuo to, ar e, jūs turite kokią darbo grupę, kuri Romų padėtį nagrinėja valstybėse, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Taip pat aš galvoju apie konkrečią Romų gyventojų e, padėtį e, susijusią su įvairiomis teisėmis, politinėmis, socialinėmis, ekonominėmis, žmogaus teisėmis ir panašiai. Aš norėčiau paklausti, kaip atrodo jūsų bendradarbiavimas su Europos taryba Strasbūrė, su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ir e, viskas e, dar priklauso, išplaukia iš mano tam tikro dar nežinojimo. Pabėgėliai, kurie iš trečiųjų valstybių atvažiuoja į Europos Sąjungą, Europos Sąjungoje susiduria su, e, patenka į e, pabėgėlių stovyklas, jie turi pabėgėlių statusą. Bet e, e, yra žmonių, kurie nepagauna tokio statuso ir jie susiduria su dideliais pažeidimais. Ir kalbant konkrečiai apie Izraelį ir Gazą, man atrodo, kad ES teikdama labai daug paramos infrastruktūrai Gazoje statyti, e, kaži ar e, m, masto apie tai, kad ES pinigai yra tiesiog sunaikinami Izraelio bombų. Aš e, žinau, kad mes turėtume galvoti atidžiau apie pagalbą skiriamą valstybę įvairioms infrastruktūros dalims statyti. Aš norėčiau pagalvoti, paklausti, ką Jūs galvojate apie tai. Merci. Et, euh, finalement, euh... Dėkoju. Ir ponia Sargantinė, paskutinė kalbėtoja. Ačiū, pirmininkė. Pone Gonzato, norėčiau pasveikinti Jūs e, pradėjus e, dirbti naujose pareigose. Malonu Jūs matyti. E, ir Jūs puikiai išmanote, kaip veikia Europos parlamentas. Ir todėl mano klausimas, manau, bus suprantamas. Liepa parlamentas balsavo dėl rezoliucijos dėl Egipto ir aš norėčiau pasinaudodama progą pakalbėti būtent apie Egiptą ir paklausti jūsų, kaip išorės veiksmų tarnyba ketina reaguoti į rezo, tą rezoliuciją. Rezoliucijoje raginama iškel, parengti rezoliuciją Egipto klausimų kitoje žmogaus teisų taryboje. Taip pat mes raginame stebėti žmogaus teisų. Uh, gynėjų padėtį ir taip pat uždrausti importuoti į Egiptą saugumo paslaugas. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kaip jūs sureagavote į Europos parlamento patvirtintą rezoliuciją dėl Egipto ir ko mes galime iš jūsų tikėtis. Dėkoju. Pone Gonzato. Taip, kaip jūs ir minėjote, aš tenksiuosi kalbėti trumpai, nes uh, jūsų darbo tvarkė yra numatytas klausimas. Uh, Į kai kurios klausimas atsakys mano kolega, ponia Veržėt. Aš visiškai Jums pritariu. Taip, iš tikrųjų, per pastruosius penkerius metus mes stengiamės sukurti bendradarbiavimo sistemą, darbo e, sistemą. Ir e, ji yra reikalinga tam, kad galėtume tinkamai viską gyvendinti. Ir aš ir užsijimu taip pat šiuo metu būtent šios sistemos stiprinimu, šio pagrindo stiprinimu. Aš taip pat pasižymėjau tai, kad jūs e, esate nepatenkinta tuo, kaip e, mes e, administ... dirbame per kontaktinės grupės. Su panu Popovskivi aš aptarsiu tą klausimą ir gal mes ką nors sugebėsime įspręsti. Taip, aš suprantu, kad kartais dėl darbotvarkių skirtumų reikėjo atšaukti šios grupės posėdžius, bet Aš esu pasiruošęs su jumis plėtoti kur kas glaudesnį dialogą. Ta mes tikrai galime padaryti. Toliau, jūs klausėte, ar galima būtų daugiau uh, dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir iš karto noriu pasakyti, kad e, mes pirmiausia, galvodami apie tai, kaip geriau galima būtų įvertinti jau e, e, taikomą veiksmų planą ir galvodami apie būsimą veiksmų planą, e, mes kaip tik ir galvosime, kaip galima bus geriau atsižvelgti į nevyriausybinės organizacijas, jų nuomonę, jų perspektyvą. Ir būtų gerai, jeigu mes galėtume surinkti tokius seminarus, gal ir kartu su pono Lambrinydis, tam, kad galima būtų daugiau dėmesio skirti toms nevyriausybinėms organizacijoms. Toliau jūs e, taip pat kalbėjote ir apie tai, kad e, mes turėtume daugiau kalbėti apie žmogaus teisės e, su tomis šalimis, su kuriomis plėtojame strateginę partnerystę. Galiu Jūs patikinti, kad mes tą stengiamės daryti, ypač kai kalbame apie Izraelį. Kažkokios griežtesnės priemonės ar sankcijos, čia ne, aš nesu kompetentingas, čia turėtų spręsti užsienio reikalų ministrai. Uh, Egiptas, Marokas, čia taip pat e, nemažai darbo mūsų laukia. Ir aš manau, kad labai svarbu yra palaikyti labai glaučius santykius Europos parlamentu ir ypač su jūsų pakomitečiu, kadangi tik tai taip mes galėsime. Uh, tikrai atidžiai stebėti, kas vyksta tose šalyse, nes jūs nesate diplomatai, jūs dažnai apsilankote tose šalyse ir jūs gerai žinote, kas ten vyksta. Ir todėl turėtume keistis nuomonėmis tam, kad galima būtų jau įspręsti tam tikras sudėtingas situacijas, kad galima būtų užkirsti kelią tam tikroms problemoms. Be to, kartais reikėtų suburti jėgas tam, kad, pažiūrėjau, nebūtų priimtas koks nors visiškai netinkamas įstatymas tose šalyse. E, taigi mūsų bendradarbiavimas gali būti abipusiai naudingas. Toliau. Pone Post, e, jūs kalbėjote apie Romų padėtį už Europos Sąjungos ribų. Mes turime e, specialų įgaliotinį, kuris užsima Romų klausimais. E, ir mes aktyviai bendradarbiaujame e, su visais jungtinių tautų mechanizmais, jums apie tai yra žinoma ir tą darome labai nusekliai. Be to bendradarbiaujame labai e, glaudžiai ir su SBO šiuo klausimu, gal, bet gal, gal kitą kartą jums išsameu apie tai papasakosiu. Pone Sargentinį, jūs kalbėjote apie Egiptą ir aš neabejoju, kad jūs užduosite klausimą apie Egiptą, nes mes kartu su jumis lankėmės toje šalyje. Egiptas, aš galiu Jūs patikinti, yra vienas iš prioritetinių šiuo metu klausimų mano galva. Artėja aukščiausio lygio susitikime su Egiptu ir mes pasinaudosime šią progą tam, kad galėtume su partneriais Egipte pakeisti tam tikras šiuo metu stebimas ir mus neraminančias tendencijas. Mes jau padarėme kelis pareiškimus šiuo klausimu. Toliau žmogaus teisų tarybos posėdis, kuris netrukus turėtų įvykti, buvo nuspręsta, kiek aš suprantu, nerenkti atskiros rezoliucijos Egipto klausimu. Bet situacija Egipte bus aptarta mūsų pareiškime ketvirtame punkte. Bet gal ponas Toja galės išsameu apie tai papasakoti. Ir po to ponas Kaskai pateikė klausimai, kurie aš taip pat norėčiau sureaguoti. Dėkoju. Labai labai trumpai dėl e, karinių samdinių ir privačių saugumo bendrovių. Tai labai sudėtingas yra klausimas, bet aš pasistengsiu labai greitai į jį atsakyti. Naujos valstybės narės e, e, jungtinių. Jungtinėse tautose balsuoja prieš tokių paslaugų teikimo draudimą. Mes e, suprantame, kad problema yra ir e, tai mus labai neramina, bet e, tas klausimas yra visiškai atskiras. Jungtinių, ir Junktinių tautų žmogaus teisų taryba nėra ta vieta, kur reikėtų, geriau, reikėtų spręsti tą klausimą, nes jis yra susijęs ne tik su žmogaus teisėmis. ES valstybės narės pasisako prieš tai, kad būtų įstatymo uždrausta teikti tokias paslaugas. Tačiau mes matome per pastaruosius dviejus ir trijus metus, kad visos valstybės narės pasirašė Montejo, Montuojo dokumentą kurį parengė e, e, Šveicarijoje veikiantis Raudonasis kryžius ir tarptautinis Raudonasis kryžius. Ir e, tenai kalbama apie tai, kaip yra pažydinėjama tarptautinė teisė, kai teikiamas tokios paslaugos. Bet to mūsų vyriausių įgaliotinė taip pat pasirašė po šiuo dokumentu problema yra ta, kad valstybės narės ir išorės veiksmų tarnyba ir komisija bendradarbiauja tik tai su tomis saugumo e, bendrovėmis, kurios pasirašė tam tikrą elgesio kodeksą, tarptautinį elgesio kodeksą, kuriame yra išdėstyti įpareigojimai dėl uh, įvairių klausimų, skaitant bendarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Egiptas. Mes tikrai ketiname aptarti Egipto klausimą artėjančiuose susitikimuose. Mūsų pareiškime mes kalbėsime apie uh, uh, Egipto ketvirtame punkte. Ir lapkričio 5 dieną Ženevoje taip pat mes kelsime Egipto klausimą. Dėkoju, dėkoju ponui Gonzato ir dėkoju jūsų kolegai. Tikiuosi, kad jūs dažnai atvyksite pas mus, o mes jūsų, mes jūsų nekantriai lauksime. Dėkoju. Pradėsime antrąją mūsų posėdžio dalį. Prašau. Bueno, como les decía, hemos... Kaip jau minėjau, surengime klausimus dėl vaikų padėties gazos ruožę ir situacijos šią vasarą. Skaičiai iš tikrųjų žuvusių vaikų skaičiai liūdina. Palauksime, ką pasakys ekspertai. Uh, tačiau daugiau negu 15 vaikų jau žuvo. Pone Pelet mums apie tai papasakos ir kiti kalbėtojai taip pat pristatys situaciją. Kaip jau gerai žinome, tokių konfliktų aukos labai dažnai būna vaikai jie daugiausia nukenčia. Mes įsipareigojame kovoti už vaikų teises, už taiką, už laisvę. Ir viena iš tokių kovotojų yra ponia Nurit Pelet. Ji gavo Sakharovo premiją. Šis parlamentas jai įteikė Sakharovo premiją ir ji yra visuomet pasirengusi uh, dalyvauti mūsų posėdžiuose. Pirmiausia, pažiūrėkime vaizdus, kuriuos mums pateikė UNRA atstovai, o paskui sutiksime žodį mūsų svečiams. Prašau. pueden bajar las luces por favor? Galbūt galėtumėt pritemdyti šviesas. Bueno, quiero. Noriu padėkoti UNRAI. Jie mums pateikė šias nuotraukas, taigi matome, kokia yra situacija gazos ruožė. Ir taip pat noriu padėkoti UNRA už darbą atliekama labai sudėtingomis sąlygomis. Šiandien svarstomas UNRA, bus svarstomas UNRA biudžetas šiems metams, nes žinoma, visam darbui reikalingi yra ištekliai. Taip pat e, jums bus pateiktas UNICEF pranešimas, UNICEF ataskaita susijusi su padėtimi gazos ruožė socialistų frakcijos delegacija dėja negalėjo vykti į gazos ruožą. Kitos politinės partijos taip pat negalėjo ten patekti ir kaip žmogaus teisų komiteto pirmininkė noriu oficialiai paprašyti Izraelio vyriausybės, kad e, leistų visiems stebėtojams, visiems, visoms politinėms jėgoms patekti į gazos ruožą, savo akimis pamatyti situaciją. Taigi oficialiai to prašau ir aš manau, kad tokia yra visų deputatų nuomonė. Vaikai daugelie šalių rugsėjo mėnesį išėjo į mokyklą, dėja gazojos ruožę vaikai į mokyklas eiti negalės, nes mokyklos arba buvo sugriautos, arba naudojamos kaip prieglopstis ir vaikams, ir suaugusiems, taigi pamokos neprasidės ir tai dar labiau apsunkina ir taip jau nelengva vaikų gyvenimą gazos ruožę. Šešerių metų vaikas gyvenantis gazos ruožė jau išgyveno tris karus. Ir aš manau, kad laikas sustabdyti tai, kas vyksta. Politinės pasiekmes bus didžiulės, labai sudėtingos Atsakingi Izraelio pareigūnai labai sunerime dėl savo saugumo, taip pat gazoje humanitarinė padėtis tiesiog katastrofiška, to dar nėra buvę, taigi būtina nepaleisti iš akiračio to, kas ten vyksta. O dabar žodis Nurik Pelet, taip pat didžiausia pagarba jai iš mano pusės. Ačiū pirmininkė už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį ir taip pat, ponios ir ponai, džiugu, kad jūs čia susirinkote manęs paklausyti. Gaila, niekas negali atvykti iš gazos ruožo ir liudyti patys Aš nesu iš gazos ir aš ten negaliu nuvykti, tačiau aš mačiau sužeistus vaikus, kurie visuomet primins apie Izraelio vyriausybės žiaurumus. Aš manau, rugsėjo 11, kai vyksta šis posėdis, nėra atsitiktinai pasirinkta Jungtinėms Amerikos valstijoms pavyko šią dieną paversti blogio simboliu mūsų pasaulyje. Jie tikrai turi talentą dramai, tačiau gazos ruožė bent jau 52 rugsėjo 11 yra įvykę per pastarosius du mėnesius ir dar daugiau tokių incidentų jie yra patyrę praeitįje. Tačiau ar kas nors atkreipė į tai dėmesį? Ne, palestiniečiai negali skirti tiek išteklių, kiek amerikiečiai, kad būtų pastebėta jų kančia. Todėl aš ir atvykau čia ir jums leidus skirsiu savo žodžius gazos močiutėms ir seneliams, kurios sutikau Makasen ligoninės, Švento Juozapo ligoninėje Jeruzalėje. Jie slaugė savo sužeistus vaikus ir man padarė didžiulį įspūdį jų ištvermė ir pagarba, su kuria jie sutiko mane, savo priešę. Aš Manau, kad tai, kas vyko Gazoje pasirosius 40 metų ir kas pasiekė viršūnę per šią vasarą, Ramadano metu, tai nėra konfliktas, tai nėra karas, tai yra holokaustas. Karas yra, kai dvi armijos kovoja viena prieš kitą. Tačiau, kai galinga valstybė nusprendžia, kad konkreti tauta yra jos priešas ir nusinčia armiją, kuri puola tos šalies civilius gyventojus, leidžia žudyti vaikus ir moteris ir senukus, tam, kad primintų tai tautai, kas čia viršininkas. Ir laiko, kad jų karių gyvybė yra vertesnė negu kitos tautos kūdikių, kitos tautos civilių gyventojų gyvybę. Nepatikėsite, kiek automobilių Izraelija važinėja su lipduku, kad mūsų kareivių gyvybės vertė tos daugiau negu priešo civilių gyvybės. Kai armija bet kokiamis priemonėmis bando sunaikinti gretimai gyvenančią tautą, tai nėra karas, tai yra holokaustas. Ir holokaustas apibrėžiamas kaip nuoseklus tautos naikinimas. Aš manau, kad toms delegacijoms, kurios lankėsi gazos ruožę ir sugrįžo, susidarė toks pats įspūdis – Deja, negalime iš žodinų ištrinti žodžio holokaustas, negalime ištrinti atsiminimus apie nacistų valdomą Vokietiją ir jų nusikaltimus. Tačiau negalime ramiai žiūrėti, kai armija naikina kitą tautą. Gazos skerdinėse Izraelio armija nukreipė savo jėgą prieš civilius gyventojus, ten, kur tų gyventojų daugiausia. Buvo siekiama padaryti kiek įmanoma didesnę žalą. Nors Izraelio propaganda to niekada nepripažins. Ginklais Vaikai pjaustomi į gabalus, deginami. Daugiau negu 20 tūkstančių invalidų, aklų, suparaližuotų. Daugelis patyrė smegenų sužalojimus, šimtaprocentinius kūno nudegimus. Žurnalistai žudomi, universitetų darbuotojai žudomi, gydytojai žudomi mokyklos sugriaunamos, greunamos ligoninės reabilitacijos centrai ir beveik 600 tūkstančių žmonių liko be namų. O 1,8 milijono žmonių gyvena be elektros, vandens ar kanalizacijos. Jau neminėsiu vaistų maisto ar laisvės. Tik tai dėl to, kad jie priklauso tam tikrai etniniai grupiai. Tai yra etninis valymas ir palestiniečiams tai yra tas pats, kas holokaustas. Tai nėra karas. Taigi, kol nesurasime geresnio termino, siūlau naudoti šį terminą, nes jis apima viską – rasizmą, žiaurumą ir abejingumą, pasaulio abejingumą. Gyvenimas gazoje vyksta gete. Sanitarinės sąlygos pavojingos. Nėra kanalizacijos, elektros, švaraus geriamo vandens, nes Izraelis sunaikino elektrinės ir neleidžia jų atstatyti, nepaisant to, kad sako, jog Taip nėra. Viena Izraelio svetainė, svetainė Access, kiekvieną savaitę skelbia, e, kas patenka ir išvežama iš gazos ruožo. Ir jie pateikia tikrą informaciją, o ne dezinformaciją, kaip Izraelio agentūra Hasbara. Aš mačiau nuotraukas. Mačiau nuotraukose upes, kurios tampa kanalizacijos kanalais. Žmonės neša ant pečių per šiukšlių kalnus savo vaikus. Sanitarijos sąlygos sukelia lygas. 2008-2009 per paskutinę negailestingą ataką, kurią Izraelis surengė, buvo panaudoti iki šiol nežinomi ginklai. Kareiviai kariavę gazos ruožę sako, kad tai yra mirtinų ginklų bandymo laboratoriją. Aš mačiau vaikus suvarpytus keurai, tačiau jų kūnuose nėra nei kulkos. Žmonės be kojų, žmonės be akių, žmonės, kurie yra tik tai mėsos gabalai. Mačiau moterį, kurios kojas progo ir jauną vyrą, su išvirtusiais viduriais. Prieš atvykdama čia kalbėjau su gydytoju Haitam Al-Hasan. Jis yra chirurgijos specialistas ir jis pasisiūlė savanorių 2009-aisiais kartu su daktaru Erik Fose. Ir vėlgi šie gydytojai sakė, kad e, tai buvo DIME bombos, nes sužeidimai atitinka tokio ginklo pobūdį. Tačiau šie ginklai yra nelegalūs ir tikriausiai bus sunaikinti prieš tarptautinės stebėtojams jos atrandant, tačiau žaizdos nedings. Jas gydyti dar sunkiau dėl to, kad bakterijos yra atsparios antibiotikams ir dėl to, kad sužeistųjų imuninė sistema nusilpusi. Pusė milijono dolerių kas mėnesį išleidžiama vien vaistams. Ir be abejo, tai yra pelningas verslas kai kuriems žmonėms. Praėjusiais metais buvau atvykusi į parlamentą pažymėti 25-osios Saharavo premijos sukakties. Savaitė labai buvo intensyvi, susitikome su visais komitetais ir pakomenčiai tečiai stebantys žmogaus teisų sraityje. Tačiau kiekvieną kartą, kai paminėdavau Izraelį ir Palestiną, man buvo pasakoma, kad tai ypatingas atvejis. Taip, tai ypatingas atvejis, ponios ir ponai. Kila klausimas, kodėl? Kodėl kitais atvejais karo nusikalteliai yra baudžiami teisme, o aukos išklausomas. Kodėl šį kartą yra atvirkščiai? kodėl užuot nubaudus karo nusikaltelius, valdančius Izraelį ir Palestiną kaip, kaip gangsteriai, žudančius laisvus gyventojus. skiriantis kolektyvinės bausmės milijonams žmonių vien dėl keršto. Kodėlgi ES daro viską, kad aukos nepatiktų, nepateiktų kaltinimų savo skriaudėjams. Kas priverčia Izraelio jaunuolius tapti negailestingais žudikais, vilkinčiais uniformas? Stebima aukų švietimo sistema kodėlgi nekreipiama dėmesio į Izraelio švietimo sistemą, nes Izraelio jaunuoliai žudo gretimos tautos atstovus su savo vyresniųjų pritarimu, su savo rabinų pritarimu, su savo vyriausybės pritarimu. Ir Tai tarptautinės bendruomenės visai nedomina. Kodėl? Užuot padėję nuskriaustiesiems, užuot kovoja už jų laisvės ir pagrindinės teises. Vakarų šalis ir toliau teikia ginklus jų priešams. Po kiekvienų skerdinių Izraelio statusas niekiek nemažėja, sudaromos privilegijuotosios partnerystės. Nežinau, jeigu tas požiūris net ciniškas, nežinau, kaip jį pavadinti. Žmonės sako, kad pasaulis arba vakarai nepasimokė iš holokausto arba iš rugsėjo 11-osios. Ir ta pamoka turėjo būti tokia. Niekada daugiau niekam to nedaryti. Pasmokyta buvo kitaip Jeigu teisingai pasirinksite auką, jums pavyks išgenti, išvengti bausmės. Kai aukos yra palestiniečiai, tuomet žudikai išvengia bausmės, o pasaulis tyli. Išsukinėjimai, kurios naudoja vakarų pasaulis – yra tokie. Mes nenorime būti antisemitai, bet tiesa yra tokia, kad kiekviena šalis Europoje gauna naudos dėl to, kad Izraelis yra okupavęs Palestiną. Aš nenoriu kalbėti su politikais ir su verslininkais, nes jie manęs negirdi. Aš noriu kalbėti su žmonėmis, kurie mano, kad pasmergdami Izraelio nusikaltimus prieš Palestiną, jie vėl įskaudin žydus. Aš jiems noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, nieko žydiško nėra tokiame žiauriame ir rastiškame elgesyje su Palestina. Taigi, tai nėra antisemitiška tokia elgesi kritikuoti. Mūsų šviesiausi protai visuomet smerkė tokią elgesį. Ir Albertas Einšteinas, Arendt ir Stefan Hassel pasmerkė tokį elgesį ir taip pat daugelis rabinų ir mokslininkų sutinka, kad tai yra neleistina. Negalite išsisukinėti šitaip, kai žūsta vaikai, kai vyksta holokaustas. Tai aš irgi negaliu bijoti žmonių, kurie vadina mane išva, išdavike dėl to, kad aš stoju į aukų pusę. Deja, niekas ne, nemirė dėl to, kad jie yra antisemitai. Tačiau vaikai ir senukai miršta nuolat Šiandien žuvo mergytė Gazoje, penkerių metų mergytė, kita Ramaloje. Kita... Žmonės žūsta kasdien vien dėl to, kad jie palestiniečiai, ne dėl jokių kitų priežasčių. Tik tai lygiai taip pat, kaip žydai buvo naikinami vien dėl to, kad jie buvo žydai. Europa tuomet atsuko savo nugarą žydams, dabar jie atsuka nugarą palestiniečiams. Ponios ir ponai, jūs suteikite man prestižiškiausią EP premiją, Saharovo premiją. Mano mokytojas, kuris taip pat gavo Saharovos, Saharovo premiją, tačiau negalėjo jos atsiminti, nes žuvo anksčiau. Aš manau, kad aš privalau pagerbti jo atminimą, pasisakydama tų vardų, kurie negali kalbėti patys, kurių balsas nutildomas jų pačių šalyje, teisme ar kitur. Prašau, būkime nuoseklus, nepamirškime, kad gazoje situacija nesikeitė. Gazos pakrantėje Izraelio armija dar vakar sudegino žvėjų valtis. Konfliktas įgauna vis didesnį pagreitį ir nepraeina nei dienos, kad palestiniečių vaikai nebūtų pagrobti, apklausti ir nužudyti. Beveik 200 palestiniečių vaikų šiuo metu yra Izraelio kalėjimuose. Todėl manau, kad visi turime savęs paklausti, kokį pasaulį paliks gazos konfliktas, kas pakils iš pelenų ir kokį pasaulį išgyvenę žmonės pamatys kitoje pusėje. Ar mes to norime tam kraštui? kuris buvo civilizacijos lopšių. Muchísimas gracias. Vamos a dar la... Labai ačiū. Suteiksiu žodį UNRA atstovams. Ponas Matijas Duša, UNRA biuro direktorius atstovas artimiesiams rytams. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, kad mane pakvietėte. Ir dėkoju už tai, kad galiu sėdėti šioje tribūnoje su gerbiamąją Nurit Pelet e, po jos labai jaudinančios kalbos. Dabar bus labai sunku rasti teisingų žodžių po jūsų pasisakymo. Pirmą kartą ateinu į jūsų komitetą, pirmą kartą kreipiuosi į jūs, todėl pasveikinsiu su išrinkimu į šį parlamentą ir į šį komitetą. Ir UNRA vardu aš norėčiau palinkėti jums geriausios kloties ir tikimės, kad galėsime e, gerai bendradarbiauti per visą kadenciją. Kadangi sustinkame pirmą kartą, e, mano organizacija E, pirmą kartą jūsų kadencijos komitete, todėl aš trumpai pristatysiu, kas mes esame. Tas e, sutrumpinimas UNRA, Junktinių tautų e, pagalbos ir darbų agentūra Palestinos pabėgėliams artimuose rytuose, buvo įsteigta Junktinių tautų generalinės asamblėjos 1999 metais. Mes turime suteikti pagalbos 5 milijonams pabėgėlių, kai gyvena Sirijoje, Pakistane, Jordanijoje, Gazos ruožė. Anra neturi politinio mandato teikti sprendimus e, piliečių, kurių statusas dar nesureguliuotas atžvilgių. Antra, suteikia e, gyvybiškai svarbes paslaugas, tokias kaip sveikatos apsauga, švietimas. E, E, gyvybės užtikrinimo paslaugos. Tai darome tiesiogiai pasitelkdami 30 tūkstančių darbuotojų vietoje. Dauguma jų yra patys pakis, palestinos pabėgėliai. Bet skirtingai negu vyriausybės, ANRA e, visapusiškai finansuoja savanorių pinigai. Gazoje yra 12 500 vietos darbuotojų ir 10 e, tarptautinių organizacijų. Būtent tie žmonės, gydytojai, mokytojos, inžinieriai, valstybės tarnautojai teikia pagalbą. ES antra taip pat e, labai dosniai remia kartu su ES valstybėmis narėmis 50 procentų tų e, didvyriškai dirbančių darbuotojų atlyginimų yra mokama iš ES e, indėlio. Tai yra gera, veiksminga investicija ir mes jums esame už tai labai dėkingi. Ponios ir ponai, Ginkluotas konfliktas tarp Izraelio ir Hamaso, kuris trunka nuo, truko nuo Liepos 8 e, iki e, rūpiučio 26 dienos, turėjo baisų poveikį gazos vaikams pusė gazos gyventojų yra jaunesni negu 18 metų. Ir aš norėčiau padėkoti komiteto pirmininkiai už tai, kad jį leido parodyti e, šio susitikimo pradžioje nuotraukas. Priminsiu, prieš krizę prieš prasidedant kriziai 66 procentai gyventojų e, gyveno iš e, humanitarnės maisto pagalbos, kad išgyventų. Ir maisto nesaugumo lygis, vadinamas, siekė šokiruojantį 72 procentų lygį. Šiandien humanitarnės agentūros susiduria su uždaviniu rūpintis iš esmės visais gyventojais, kadangi žala infrastruktūrai yra tokia didelė, uh, kad e, viskas yra subombarduota, sugriauta, reikia viską remontuoti. Civiliai gyventojai, ypač vaikai, sumokėjo labai didelę kainą už tai, kad visos konflikto šalys nesilaikė įsipareigojimų prisimtų pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisų teisę. Nelegali Izraelio primesta blokada, kuri 2014 e, metais, birželio mėnesį, pasiekė aštuntuosius savo metus, E, padarė didžiulę įtaką gazos ruožo vaikams dar prieš konfliktą. Todėl e, niekas kitas, kaip tik gazos blokados panaikinimas, neužtikrins ilgalaikės e, ugnies nutraukimo. Tai yra reikalinga, kad būtų atkurtas palestiniečių gazoje normalus gyvenimo lygis, įskaitant beveik 900 tūkstančių vaikų ugnies nutraukimas turi vesti į politinį procesą, tai turi būti įžanga į politinį procesą ir taip gali būti užtikrinta ilgalaikė taika. Paliaubos, kurios e, taps status quo, būtų baisus pralaimėjimo ženklas. Niekur pasaulyje humanitarinė pagalba negali kompensuoti teisų ir orumo paminimo. Gazos vaikai turi būti apsaugosi nuo kančių ateityje ir nuo pagrindinių žmogaus teisų neturėjimo. Uh, Anot humanitarnės pagalbos tiekėjų, 2134 palestiniečiai per pastarąją krizę žuvo. Taip pat norėčiau pasakyti, kad 12 mūsų personalo darbuotojų žuvo per tą konfliktą. Iš jų 1475 buvo civiliai, o 501 vaikas, daugiau negu trečdalis vaikai. Tūkstančiai, kaip jau buvo paminėta, yra sužeista.

Pagal e, žuvusių saugusių skaičių UNICEF skaičiuoja, kad e, maždaug 1500 vaikų liks našlaičiais. Tie vaikai ir jų giminaičiai reikalaus platesnės pagalbos. Tūkstančiams vaikų reikia tiesioginės e, socialinės, psichologinės paramos. Šeimos, kurios neteko namų, kurios neteko šeimos narių, turės gauti tokią pagalbą taip pat. Vaikais susiduria su smurtu tiesiogiai, tai turės žalingą poveikį jų gyvenimams. Dar nėra skaičių, kurie rodo, kiek vaikų yra atskirta nuo šeimų, e, kiek yra e, lytinių nusikaltimų įvykdyta. Tai kelia labai rimtą susirūpinimą taip pat. UNICEF ir kiti vaikų apsaugos e, ins, kitos institucijos stengiasi užtikrinti, kad būtų suteiktos specializuotos paslaugos. Uh, Bent jau 245 gazos mokyklos ir vaikų darželiai, tarp jų 75 onra mokyklos, buvo iš dalies sugriautos per bombardavimus. Bent 22 valstybinės mokyklos yra vertinamos kaip smarkiai sugriautos ir jų nebegalima naudoti. Viena vyriausybinė mokykla, kaip pranešama, Izraelio pajėgų buvo varto, naudojama kaip karinė bazė. Keletą kartų e, buvo naudojamos, e, buvo bombarduojamos e, krizinės prieglaudos, kuriuose slėpėsi šeimos su vaikais. Trim tokiais atvejais bent 45 žmonės žuvo, dauguma iš jų buvo vaikai. Onra nuolat e, informuoja Izraelio gynybinės pajėgas apie e, krizinės prieglaudas ir e, apie tai, kad ten slepiasi iš e, namų išvaryti žmonės. UNRA dabar supranta, kad e, sugriautose gyvenvietėse kyla didžiulė grėsmė visiems civiliams gyventojams, ypač vaikams. Norėčiau priminti, kad per krizės piką UNRA suteikė prieglaudą beveik 300 tūkstančių viduje išvarytų žmonių, perkeltų žmonių dar 44 e, tūkstančiai e, slėpėsi mokyklose ir vyriausybės prieglaudose. 800 e, tūkstančių žmonių nepateko tokias prieglaudas ir jiems reikėjo tarptautinės pagalbos. UNRWA mokyklose besislepiančių vaikų e, e, be žmonių tarpe buvo 78 tūkstančiai e, berniukų ir 72 tūkstančiai mergaičių. Taigi 50 procentų visų prieglamščio siekiančių UNRWA patalpose buvo vaikai. Dabar 33 tūkstančiai žmonių yra perkelti vietoje ir jie slepiasi daugelėje mokyklų. UNRWA tose prieglaudose teikia socialinę psichologinę paramą tūkstančiams vaikams. Tai darėme per visą krizę. 7800 mūsų mokytojų dabar yra bendrijos e, psichiatrinės pagalbos programoje mokomi, kad jie patys galėtų suteikti psichologinę ir socialinę paramą vaikams. Jie patys yra labai ženkliai nukentėję psichologiškai per tą krizę ir juos reikia remti, kad jie galėtų grįžti dirbti mokyklose. Kaip jau sakiau, mūsų pagrindinis prioritetas yra švietimas, mokyklos. Ir ONRA džiaugiasi paskelbti, kad bendradarbiavimo su švietimo ministerija ji tikisi pradėti jau šį sekmadienį mokslo metus. Šiek tiek vėluojame, bet tikimės, kad mes galėsime pradėti bent jau tose mokyklose, kurios jau yra parengtos. Onra tikisi, kad 251 mokinys galės grįžti į mokyklą ir toks pat skaičius vaikų galės grįžti dar į vyriausybės valdomas mokyklas. Labai daug civilių, skaitant vaikų, žuvusių per e, išpolius kelia klausimų dėl tarptautinių teisės standartų taikymo, ypač e, kai kalbame apie e, proporcingumą. Gazoje nebuvo saugių prieglopšių. Daug kartų Izraelio kariuomenė liepė gyventojams evakuotis iš savo namų. Tačiau, žinant, kiek buvo sienų, kiek sienų perėjimų, kurie buvo užblokuoti, tie žmonės negalėjo niekur pabėgti. Dabar turime ieškoti, kas yra atsakingas už tarptautinės teisės pažeidimus. Tai turi būti daroma atlikus patikimus tyrimus, e, organizuojamus visų konflikto pusių. Atskaitomybė yra labai svarbi, ypač tais atvejais, kai žuvo vaikai arba buvo sužeisti vaikai dėl tarptautinių teisės pažeidimų. Tokie tyrimai turi būti vykdomi e, netidėliojant, nepriklausomai, bešališkai, kruopšiai ir veiksmingai, stengiantis išsiaiškinti visus faktus, E, detaliai. Šiame kontekste mes džiaugiamės Izraelio kariuomenės pranešimą, kad ji pradėjo e, daugelio incidentų tyrimą savo ruoštų. Tai yra žingsnis teisinga kryptimi, nors mes e, būtume kur kas labiau patenkinti, jeigu tyrimas būtų nepriklausomas ir paragintume Izraelį bendradarbiauti su žmogaus teisų tarybos vykdomais tyrėjais mes tikimės, kad ES labai atidžiai stebės tyrimų procesą ir išreikš susirūpinimą, kai tai bus reikalinga. Izraelio e, gazoje vykdoma blokada turi būti panaikinta. Iš gazos vykdomas eksportas e, į vakarų pakrantę, į kitas vietas turi būti leidžiama. Palestiniečiams reikia prieiti prie uh, E, dirbamos žemės, prie žuvininkystės teritorijų. Gazos blokada e, nesukėlė maisto stokos, bet e, problema yra ta, kad niekas negali eiti už sienos, niekas negali patekti į rinkas. Ir todėl dabar dinamiška į eksportą orientuota Palestinos ekonomika kankinasi, miršta. Ir prieš stru, e, prekybos struktūra e, nepasikeitė. UNRA projektą e, programa yra numačius suteikti 17 milijonų eurų paramos, bet dėl Izraelio keliamų kliūčių mes to negalime padaryti. Kalbu apie būsto atstatymą. Vienas būsto projektas per pasarosius 17 mėnesių tik buvo patvirtintas nes yra keliama daug administracinių kliūčių. Norėčiau baigdamas išsakyti šiek tiek rekomendacijų, nes manęs jau buvo paprašyta e, tai padaryti. Norėčiau pasakyti, kad ES turėtų naudoti savo svoriu, kad e, būtų didinamas e, žinojimas apie e, konflikto žalingą poveikį gazos vaikams turime būti pasisakoma už blokados panaikinimą, turi būti remiama gaza vadovantis realistiškų e, mechanizmų, tenkinant pagrystus Izraelio saugumo e, interesus, bet užtikrinant efektyvę greitą įtaką. Turi būti sukurtos stebėsinos procedūros, užtikrinant, kad pinigai būtų panaudojami gerai. Izraelis turėtų nešti jam tenkančią atsakomybę už šio proceso sėkmę turi būti remiami reikalingi tyrimai, e, bandant išsiaiškinti visus pra, nustatytus tarptautinės teisės pažeidimus, kurie turėjo įtakos vaikams ir turi būti užtikrinta, kad pažeidėjai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Galiausiai turi būti naudojamos įvairios politikos priemonės, gairės skirtos vaikams e, konfliktuose apsaugoti, kad vaikų apsaugos interesai būtų įtraukti į humanitarinės pagalbos e, gazai programas. Ačiū. Ahora tenemos eh, con nosotros al responsable de. Taip pat mūsų posėdėje dalyvauja Es išorės veiksmų tarnybos atstovas atsakingas už Izraelio-Palestinos konfliktą ir situaciją gazos ruožę. Galbūt jis galėtų tarti keletą žodžių. Oui, monsieur Bolvin. Madame Présidente, merci beaucoup. Taip, ponė, ponas Balvin, dėkoju. Aš kalbėsiu prancūziškai ir pradžioje, kaip jūs ir prašėte, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš manau, kad aistros, emocijos, kurios e, vyroja e, šioje salėje yra visiškai teisingos ir e, todėl mes ir daug kas nori ko gero pasisakyti, todėl kalbėsiu trumpai ir kalbėsiu todėl prancūziškai. Aš noriu pasakyti, kad tai, apie ką kalbėsiu, tai ką sakysiu, tai yra eko kolegų perduota informacija. Ir uh, uh, aš nenoriu kalbėti kaip kažkoks uh, monstras, š, uh, kuriam visiškai nerūpi tai, kas vyksta. Da, uh, uh, uh, toje šalyje, kad žūsta šimtai žmonių ir kad man visiškai nerūpi, kaip jaučiasi tų vaikų artimieji. Reikia pasakyti ir aš manau, kad šiandien visi, kas dalyvauja šiame posėdėje, mano, kad tai, kas vyksta gazos ruožė, tikrai yra baisu. Angliškai taip pat aš jums perskaitysiu informaciją, kurią man pateikė kolegos iš ECO. Ir šie faktai atspindi situaciją gazos ruožė ir uh, remintis šią informaciją mes stengiamės savo partneriams regione suteikti da, savo, pateikti savo nuomonę ir kokios diplomatinės reakcijos mes ėmėmės. Šiame regione nieko paprasto nėra ir siekti veiksmingų, veiksmingų darbo labai sudėtinga. Dabar kalbėsiu angliškai. Mes džiaugiamės, kad buvo e, e, paskelbtas ugnies nutraukimas, ilgalaikės ugnies nutraukimas tarp Izraelio ir Palestinos ir mes manome, kad jis turėtų būti tęsiamas. Mes taip pat manome, kad tik tai e, ilgalaikios paliaubos tarp Izraelio ir Palestinos padės mums patenkinti ilgalaikės reikmes regione, nes dabar reikia struktūrinio atsako, bet to norėčiau priminti tarybos išvadas dėl artimų rytų taikos procesų, kurios buvo patvirtintos rūpjūčio 15 dieną. Ir tenai, remintas tarptautinė teisė, raginamos visos šalis suteikti prieigą humanitarniai pagalbai teikti. Mums taip pat reikia, kad būtų taikomasi atsargumo, proporcingumo ir atsakingo taikinių pasirinkimo principai. Be to norėtume <clears throat> priminti, kad mes pabrėžime, kad reikia siekti atskaitingumo ir kad būtų nustatyti visi kalti dėl teisų, teisės pažeidimo <clears throat> žmogaus teisų tarybos lygmenių per ypatingą sesiją, kuri vyko Ženevoje Liepos mėnesį mums buvo patikėta svarbi užduotis išsiaiškinti, kas vyksta konkrečiai e, regione ir mes e, sukūrėme tyriamąją komisiją ir, e, ir išreikalavome, kad Izraelis leistų mums apsilankyti visose teritorijose, kuriuose mes norėjome lankytis. Mes pamatome, kad infrastruktūra yra tikrai labai smarkiai sugriauta ir kad humanitarnės pagalbos poreikis yra didžiulis infrastruktūra, elektros tiekimas, sveikatos apsauga ir būsto sutiekimas. Tai yra visi dalykai, kuriuos reikės spręsti nusekliai ir struktūrinėmis priemonėmis. Ir komisija reaguodama teikia skubę pagalbą. Europos komisija tai, e, struktūruotai e, sureaguodama tai, kas ten vyksta, padeda išgelbėti gyvybės. Bent jau tokį tikslą mes siekiame. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip uh, sureagavo ECO 5 e, milijonai eurų uh, Liepos 25 dieną buvo nuspręsta skirti papildomai ir iš 31,6 milijonai bus skirti Palestinai ir iš jų 23,5 konkrečiai gazos ruožui. Uh, Tai yra skubi mūsų pagalba ir pirmiausia skirta tam, kad būtų išsaugotos gyvybės gazos ruožė. Ir labai trumpai, nu, aš noriu baigti net per dvi minutės, o gal net ir e, greičiau. Norėčiau Jums taip pat pasakyti, kad e, tai, apie ką pasakojo kolegos, kurie yra regione, yra tikrai baisu, nes uh, Eko turėjo atšaukti ir savo personalą praeitą savaitę, būtent dėl, dėl labai sudėtingos situacijos. Junktinė karalystė yra viena iš mūsų svarbiausių partnerių. Uh, E, ir jie taip pat turėjo atšaukti savo, uh, savo darbuotojus. Ir dėl to teikti humanitarnę pagalbą yra labai sunku. Kolegos iš ECO taip pat mums pasakojo apie tai, kad dažnai pažydinėjimas yra humanitarnę pagalbą teikiančių asmenų uh, uh, teisės. Ir aš esu pasiruošęs atsakyti į bet kokius klausimus, kuriuos jūs galite turėti. Dėkoju. Ponui Valva. To, cinco. Yra ket turi prašantį žodžio penki žmonės, prašo žodžio dar daugiau. Taigi suteiksiu žodį trims kalbėtojams, vėliau kitiems trims, o tarpusę galėsite atsakyti. Ponas Bašir. Pasinaudodamas šią progą, aš norėčiau pasveikinti Jūs, ponė, su tuo, kad Jūs išrinko šio pakamitečio pirmininkę Ir taip pat e, džiaugiuosi, kad Niurit mums papasakojo labai išsamei apie tai, kas vyksta gazos ruožė. E, e, mano akis buvo pritvingusios ašarų, kai aš jūsų klausiausi, tai aš esu senelis, turiu vaikaičių ir aš galėjau tikrai užjausti tuos žmonės, kurie ten yra. Aš esu parlamento narys, tačiau turiu ir sąžinę. Uh, Dešimtojo dešimtmečio pradžioje lankiausi gazos ruožė ir aš mačiau visišką nevilti tenais. Ir situacija nuo to laikų tik tai pablogėjo. Ir mes turime šią situaciją spręsti. Privalome tą daryti. Tai yra mūsų pridermė. Ir uh, rabinai ir politikai tikrai išplauna smegenys. Uh, ir uh, Šiandien jauni žmonės, e, e, judaizmo e, atstovai, Junktinė karalystė, iš kurios aš esu, yra visiškai normalūs žmonės. Tai buvo normalūs vaikinai ir merginos, tačiau jie nuvykę į Izraelį visiškai pasikeitė. Kažkas labai keisto vyksta Izraelyje. Kažkas labai uh, netinkamo. Smurto aukos gali tapti e, rytojaus e, smurtautojais. Ir aš turiu pasakyti, kad žmonės, kurie patiria smurtą, gali tapti teroristais ir ekstremistais. Aš smerkiu tai. Tai yra neteisinga. Tačiau tokia yra realybė. Islamo valstybės grupuotė neatstovauja islamui. Tai nėra islamas. Tačiau jie tik tai radikalėja, kai mato tuos vaizdus, kuriuos jūs rodėte. Ir uh, viena per kitaip yra klausimas, kodėlgi jie radikalėja. Turime padėti Palestinos vaikams ir reikia paremti pasiūlymą padidinti bi bi biudžetą. Ir uh, Izraelis turi leisti parlamento nariams nuvykti į uh, gazos ruožą. Ir Europos Sąjunga negali tik tai. Uh, paremti vieną pusę. Mes turime suvaidinti savo vaidmenį siekdami sprendimo, sprendimo, kuris numatytų įsteigti Palestinos valstybė, kaip buvo numatyta 1948 metais ir kaip buvo numatyta Oslo susitarime. Ir mes visi turime daryti tam, kad būtų sukurta Palestinos valstybę. Izraelį jau turime ir dabar Izraelis turi uh, uh, pritarti tam, kad būtų sukurta Palestinos valstybė. Ir bet kokie veiksmai, bet kokie argumentai, kurie yra pateikiami tam, kad tam būtų užkirtas kelias, uh, yra dalykai, kuriems turime visi vieningai pasipriešinti. Dėkoju. Dėkoju, pono Bašir. Panas Geringin. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir sveikinu jūs tapus e, pakomitečio e, pirmininkę. Ko gero darbo turėsite nemažai. Gerbėjai ponai ir ponios, aš norėčiau pirmiausia pasveikinti e, visus pas mus atvykusius ekspertus, padėkoti jiems už tai, kad jie suteikė mums labai aišku vaizdą apie tai, kas vyk, kaip gyvena šiuo metu Palestinos vaikai Ir yra visiškai neprimtina tai, kad žūsta vaikai, nepriklausomai nuo to, kok, kokia yra jų spalva ar uh, įsitikinimai. Šio konflikto negalima vertinti vien vadovaujantis emocijomis. Čia aš noriu visus perspėti. Gazos ruožė ir Izraelija vyksta karas. Kalbame apie situacija, kai da, Izraelį, da, e, Izra, e, Izraelį bombarduoja da, raketomis net 200 per mėnesį. Gazos ruožas nėra labai ypatinga vieta, nes ir Jordanė, Jordanijoje yra e, vietų taip pat, kur vyksta panašus dalykai. Ir mes privalome prisimti mums tenkančią atsakomybę tenai iš bado miršta vaikai. ES turi jaustis už tai atsakinga. Hamasas turi labai gilias šaknis gazos ruožė ir kitose okupuotose teritorijose. Būtent būtent jie e, laiko savo ginklus ir ligoninėse, ir mokyklose, ir e, e, senelių prieglaudose. Tai yra ten, kur yra nemažai vaikų ir senyvo amžiaus žmonių. Ir būtent tas vietas, tos vietos yra bombarduojamos. Aš gal, norėčiau pacituoti kai ką, ką aš išgirdau iš Godamier. Jer tai ir, ir ilgalaikės užsienio reikalų ministras. Jisai pasakė, kad mes galime, jį pasakė, kad mes galime atleisti palestiniečiams už tai, kad jie nužudė mūsų vaikus, bet mes negalime atleisti jiems už tai, kad jie verčia mus žudyti jų vaikus. Ir aš manau, kad mes turėsime tai, kad tik tuomet, kai palestiniečiai mylės, mylės savo vaikus labiau, nei jie uh, nemyli, nekenčia mūsų. Pone Auken. Uh, Taip, aš stengsiu susilaikyti. <clears throat> Po to, ką aš ką tik išgirdau, tai bus sunku. Aš manau, kad net neleisti žmonėms e, da, uh, jaustis aukomis yra tikrai da, uh, nepriimtina. Aš džiaugiuosi, kad jūs suteikėte mums balsą, nes dažnai šiuose rūmose labai sunku yra iš tikrųjų išsakyti, ką jauti. Uh, Ir jūs taip pat susidūrėte, ko gero, su įvairiausia reakcija. Ir mums reikia žmonių, kurie atvirai papasakotų apie tai, kas vyksta. Aš tikrai ne, net neišdryšiu kalbėti taip, kaip jūs kalbėjote, nes kitaip mane išmes pro langą Danijoje. Ir vyksite. Uh, holokaustas dar viena. Ir e, kolega kalbėjo, kad e, taip, mes tai taip pat turime vaikų, vaikaučių, vaikaičių ir klausantis jūsų tik norėjusi verkti. Aš e, turiu klausimą ponui Kolmar. Jūs dabar turėtumėt sureaguoti, atsakyti į mano klausimą, nes jūs vienintelis, kuris gali tai padaryti. Aš sakiau, kad jūs sutikite mums balsą, bet kodėl ES balso niekuomet negirdime? Susilaikome, susilaikome ir susilaikome. Štai e, kaip e, reaguojame į šį konfliktą. Kaip mes galėtume pritaikyti įvarias sankcijas Europos Sąjunga elgesi kaip kokia paauglė. kuri bijo kažkokių visiškai nekaltų dalykų. Kodėl mes susilaikome žmogaus teisų e, taryboje? Kodėl mes nereikalavome, kad būtų viskas ištirta? Kodėl mes remiame nebaudžiamumo? Man gėda dėl Europos Sąjungos. Kodėl stambios šalis saugumo e, taryboje e, prieštar prieštarauja prieš veiksmus, kurie galėtų padėti Palestinai. Jūs kalbėjote apie tai, kad mes nesug, negalime sugrįžti prie ankstesnės situacijos. Taip, iš tikrųjų, ankstes, ankstesnė situacija buvo baisi, tikra katastrofa. Tačiau jeigu mes tiesiog pritarsime tebe vykstančiai okupacijai, tai irgi bus. Ta, uh, tai irgi nieko nepakeis. Paliaubos. Be diskusijų apie tai, kaip galima būtų nutraukti okupaciją, bus niekam e, tikusios. Gal yra žmonių, kurie norėtų, kad būtų tik tai viena valstybė ir gal net tai galėtų būti kažkokia svajonė ir gal tai ir galėtų būti šiuolaikiška, demokratiška šalis, bet toks scenarius būtų tikrai katastrofiškas, bent jau artimiausioje ateityje. Tai taip pat būtų ir Izraelio galas. Taigi nepamirškite, kai kalbate apie status quo, kai kalbate apie dabartinę situaciją, nepamirškite to Mes kalbame apie taikos procesą, bet juk to taikos proceso niekuomet nebuvo, o mums jo labai reikia. Ir aš tikrai tikiuosi, kad ES pasinaudos šią progą. Mes turime ir pajėgų, ir įvairių priemonių. Mes žinome, ką galime daryti nepažeisdami teisės ir turime tą padaryti. Žaliųjų frakcija pasiūlė į gazos ruožą ir Izraelį nusiųsti laikiną delegaciją, kuri tenai turėtų nuvykti kuo skubiau. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti. Europos parlamentas, o ne atskiros frakcijos turėtų nusiųsti savo delegaciją tenais. Ir mes turime reikalauti, kad mums būtų leista apsilankyti gazos ruožį. Praeitą kartą mes bandėme tenai nuvažiuoti prieš dviejus metus ir mums nebuvo leista tenai patekti. Aš tenai lankiausi 2009 metais ir aš mačiau, kai buvo bombarduojamos mokyklos. Kodėl taip yra? Aš mačiau uh, amerikietišką mokyklą uh, šalia gazos. Tai yra mokykla, kurioje yra remiamasi uh, Amerikos vertybėmis. Ir uh, ta mokykla taip pat buvo e, sugriauta. E. Ir aš mačiau bombą ant to, tos mokyklos stogo. Kaip taip gali būti? Pirminkė nutraukė kalbėtų. Taip aš dėkoju už tai, kad kažkas bent jau atvirai pradėjo kalbėti apie tai, kas vyksta, kad nemelavo. Labai ačiū. Dabar pasak pasakysiu, kaip viskas yra. Dar septyni kalbėtojai laukia žodžio ir reikės taip pat atsakyti į užduotus klausimus. Be to, e, Palestinos ambasadorė Europos Sąjungai, ponė Leila Šaich, e, taip pat e, laukia, kada galės pasisakyti. Izraelio ambasados atstovai taip pat dalyvauja. Taigi prašau visų kalbėti trumpai, kad kad e, svečiai galėtų atsakyti. Taigi, ponas Post. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti už informaciją ir jos pateikimo būdą. Aš pati priklausau dviems grupėms - žydams ir romams ir mano šeima ilgą laiką e, kraustis iš vienos vietos į kitą. Labai sunki padėtis ir mano nuomonė tai, apie ką jūs kalbėjote, labai gerai atspindi e, jūsų paminėtą termino, kurio mes dažnai šimtų procentų nepanaudojame. E, Aš manau, kad e, turim naudoti tą patį terminą, kuris buvo uh, pa, taikomas žydams Europoje naikinti. Tai, kas šiandien vyksta gazos e, ruožė, yra nuolaitinis sisteminis žmonių gyvenimo grovimas. Holokaustas tai yra jų pažeidimai, žmogaus teisų grovimas, visa visuomenė žlugdoma ir aš manau, kad mes dėl to visi sutarėme. Aš galvoju apie, ir apie palestiniečius, kurie gyvena mano valstybėje, Švedijoje, kurie prašė prieglopščio statuso, jie jo negavo vien todėl, e, kad e, tai nėra karas, o tik e, sisteminis žmonių išrovimas iš aknų. Taigi galima sakyti, kad tie žmonės nebeturi jokios ateities perspektyvos, jie net nebežino, į kokią žemę jie gali sugrįžti. Ir aš manau, kad mums, ES valstybėms norėjams, turėtų būti savaime suprantama, kad e, e, valstybės narės turi suteikti prieglopščio statusą tiems palestiniečiams, kurie nebeturi kur sugrįžti, nebeturi savo valstybės, savo žemės. Aš manau, kad e, Dar paminėsiu vieną dalyką. Aš palaikau labai gerus ryšius su Švedijos žydų bendruomenė. Ir ten nuolat sakoma, kad nuo pat šios vasaros antisemitizmas labai smarkiai išaugo dėl to, kas vyksta gazoje. Niekada dar nebuvo taip sudėtinga žydams gyventi Švedijoje, kaip dabar. Turbūt po holokausto laikų nebuvo taip sudėtinga. Ir todėl mes reaguodami turim apie tai pagalvoti. Mes turime E, reaguoti, kai matome, kad skirtingos tautinės grupės yra prieš pastatomos. Ir e, gazos krizė turi būti traktuojama teisingai. Mes negalime su tuo taksis, negalime prieš pasakyti vienos tautinės grupės prieš kitą tautinę grupę. Aš galiu pasakyti, kad žydai visame pasaulyje neremia Izraelio veiksmų, mes juos smerkėme. Bet lygiai taip pat neturėtume uh, painioti to su Izraelio e, valstybe. E, neturime painioti Izraelio valstybės ir to, ką daro pavieniai žydai visame pasaulyje. Tiene la palabra el señor Iglesias y luego la señora. Žodis ponui Iglesias ir paskui poniai Lockbiller. Yra daugiau norinčių užduoti klausimus, tačiau be penkiolikos 15 12 ponė Pelet turės išeiti. Taigi negaliu daugiau žmonių suteikti žodžio. Ponas Iglesijas. Dėkui pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Sveikinimai ir emocijos, aplodismentai ir emocijos, kad tik aplodismentai visuomet virstų konkrečiais politiniais veiksmais, o emocijos galimybę ką nors pakeisti. Išklausėme ponę Perret, ji kalbėjo apie holokaustą, apie žmonių genocidą. Ir labai džiugu, kad e, yra tokių drąsių žmonių, nebinčių pasakyti savo nuomonės, nors savo šalyje jie yra vadinami išdavikais. Mums jūs esate didvyrė. Ponas Lombardo, UNRA atstovas komunikacijai, situaciją gazos ruožę aprašė kaip e, lygino su antrojo pasauliniu kariu, karu. Ir e, iš tikrųjų gazos ruožė viskas panašu kaip nacių koncentracijos stovyklose. Norėtume pakviesti ir daugiau atstovų į šį parlamentą. Mes iš tikrųjų emocingai kalbame apie vaikų žalojimą, apie nužudytus vaikus, sugriautas mokyklas ar ligoninės. Ir tai ne tik humanitarinė problema, tai yra politinė problema. Nuo 60, 1967 metų Izraelis okupavo teritoriją. Izraelis nepakluso Junktinių tautų saugumo tarybos nurodymams, pagal kuriuos jo buvo prašoma išeiti iš okupuotų teritorijų. Ašaros, aplodismentai, emocijos. Deja, kartais tai vis veidmainystė, kai kalbama apie ES ir tarptautinę bendruomenę. Galime verkti, kad vaikai miršta, kad vaikai yra žalojami, tačiau mes ramiai parduodame ginklus Izraeliui, prekiaujame su Izraeliu, tai yra visiškai neleistina. Po, Nepelė sakė, kad situacija iš tikrųjų nepadari ir aš man, su tuo sutinku ir sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Tačiau ES valstybės parduoda ginklų Izraeliui už milijardus dolerių. Ir mes krokodiloma ašromis verkime dėl žūstančių palestiniečių vaikų, tačiau parduodame ginklus Izraeliui. Neužtenka Užtenka laiko pritaikyti sankcijas Rusijai, tačiau negalime pritaikyti sankcijas Izraeliui. Ir šiame komitete esame deputatai, parlamentarai e, ir atstovavime piliečiams. Tai nėra universiteto diskusijų klubas. Jeigu aplaudismentai virstų politiniais veiksmais, būtų labai gerai. Būtų gerai skirti didesnį finansavimą gazos ruožui. Tačiau mes privalome reikalauti, kad būtų uždrausta pardavinėti ginklus Izraeliui, kad būtų boiko, bu, boikotojami Izraelio produktai ir okupuotų teritorijų produktai. Ir be to privalome pritaikyti konkrečias ekonominės sankcijas Izraeliui. Ačiū, panu Iglesijus, panu Lobby. Labai trumpai, ačiū už jūsų pasisakymus. Jūs abu sakėte, kad karo nusikaltėliai turi būti patraukti baudžiamojom atsakomybėn, turi būti užtikrinta atskaitomybė. E, prieš pat jūsų prezentaciją su išorės veiksmų tarnyba mes kalbėjom apie žmogaus teisų strategijos veiksmų planą ateičiai. Ankstesnėme e, asesnėme strategijoje, kai kalbėjome apie tarptautinį baudžiamąjį teismą, apie Izraelį ir Palestiną, nebuvo net užsiminama. Aš manau, kad mes turėtumėm pasižymėti tai kaip būsimą uždavinį. Ir taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad ta tema turėtų būti traukta išorės veiksmų tarnybos darbo planus. Šyrit Vokietijos žiniuose girdėjome, kad Izraelio vyriausybė viešai paskelbė, jog leis e, kai kurių nusikaltimų tyrimą bet tik tų nusikaltimų, kurių nuomonė kaltinimai yra pagristi. Antras dalykas, galvoju apie antrą, mes e, bendrame biudžete e, matėme, kad komisija ir taryba onrai pasiūlė apgailėtiną sumą. Ir labai gerai, kad visos frakcijos ir didžioji dalis užsienio reikalų komiteto narių paprašė padidinti uh, finansavimą UNRAI. Taigi tikimės, kad plenarinėme posėdėje tai bus patvirtinta. Ačiū. Ponas Görins. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti visiems e, veikiantiems vietoje, kurių tikslas sumažinti gyventojų kančias, e, gyventojų, apie kuriuos ką tik kalbėjome. Labai dažnai aš sakau, kad humanitarinė pagalba yra e, atsakymas į pralaimėjimą. O kai humanitarinė pagalba tęsiasi 50 metų, reiškia, kad pralaimėjimas yra chroniška lyga. Dabar aš neįsivaizduoju, kaip mes galėtume rasti atsakymą šiai problemai. Aš jau 30 metų e, nacionalinėme parlamente, Europos parlamente dirbu ir 30 metų mes vis jaučiamės įspausti į kampą. Mes bandome e, atnaujinti tas pačias formulės, e, bandome permesti kaltę nuo vienų ant kitų ir nieko kito nedarome. Šioje diskusijoje aš nematau stebuklingo sprendimo. Čia stebuklingos lasdelės nerasime. Aš pateiksiu pastabą ir pastebėjimą pas, e, e, ir pasiūlymą. Pastaba. Tai, kas vyko gazoje, gali mus siaubinti. Mes galim kalbėti apie okupaciją, apie kentėjimą, apie kančias, apie e, baises dramas, apie proporcingumo principų nesilaikymą Bet vis tik tai aš būčiau labai atsakingai atsargus uh, vart, pasitelkdamas terminą holokaustas. Būkim labai atsargus pasirinkdami šį terminą. Aš norėčiau, uh, kad pasisakymuose būtumėme atsargesni. Kartais tas terminas vis tik nėra tinkamas. O mano klausimas, uh, mano pasiūlymas tiksliau yra toks. Aš manau, kad e, oficialios deklaracijos, kuriuos kiekvienas mes iš savo e, pusės darome, turi būti susijusios, ką padaryti, kad būtų išsiaiškinti atsakingieji abiejose stovyklose. E, turi būti sukurta tam tikra svarstymų grupė, tyrimo grupė, kuri išsiaiškintų kaltuosius abiejose pusėse. Abiejose pusėse yra neatsakingų žmonių, yra atsakingų ir yra neatsakingų. Ir aš manau, kad dabar jau atėjo laikas pasakyti, kaip mes galėtume atsižvelgti į abiejų pusių interesus. E, Pone Bušar, ponas Bušar kalbėjo, kad turime priimti sprendimų, galvodami apie e, žmogaus teisės ir teisę į saugumą. Ką mes galime konkrečiai padaryti? kaip e, nesikiždami į taikos procesą mes galime kažką nuveikti. Mes suprantame, kad reikia ieškoti ilgalaikė atsakymo į šį pralaimėjimą. Ką galime nuveikti šiandien, kad legitimiai teisėtai būtų patenkinti ir vienų, ir kitų interesai. E, ir aš manau, kad e, žinoma, mano pasiūlymas neturi sumažinti abiejų stovyklų atsakomybės Labai ačiū. Ponas Noiser, ponė Matijas, ponas Martin ir ponė Šerb. Po vieną minutę tik galiu jums suteikti pasisakyti. Priminsiu kalbantiesiems, kad jeigu e, jūs kalbat per ilgai, jūsų kolegos tiesiog nebegali pasisakyti. Ponas Kučer irgi norės pasakyti. Laiko trūksta. Kita kartą e, pabandysim tokiam klausimui skirti daugiau laiko. Dabar aiškiai tą supratau, bet kaip ten bebūtų, dabar ponas Noiser, ponė Matijas ir ponas Martin. Dank, e, Frau Vorsitzende. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad iškelite šią iniciatyvą. Aš kaip vokietis visų pirma turiu pasakyti aiškiai e, poniai Pelet. Terminas holokauskas, kurį jūs naudojate, gali būti naudojamas tik žydų persekiojimui, sinti ir romų persekiojimui. Aš tai sakau su dideliu gėdos jausmu, galvodamas apie tai, kas vyko Vokietijoje. Dėl padarinių visiškai sutinku su jumis. Aš Palestinos delegacijai nuo 2012 metų priklausau ir paskutinį kartą lankiausi e, Gazoje su delegacija ir matėm, kad padėtis buvo tragiška. Jau tada Gaza buvo atviras kalėjimas. O dabar tas kalėjimas e, yra greunamas tuo pat metu. Mes, Europos parlamentas, turime užtikrinti, kad būtų priimta aiški pozicija šiuo klausimu. Mes turime aiškiai Izraeliui pasakyti, jeigu jis nesilaikys įstatymų, imsimės sankcijų. Ir aš neprieštarauju su jumis tuo požiūriu. Sakėte, kad valstybės narės gauna naudos iš to, kad e, nuolaidžiauja Izraeliui. Aš manau, kad yra priešingai. Mes, valstybės narės ir ES, mokame vėl ir vėl už įvairiausius ES projektus, kurie yra sugriaunami vienas po kito. Mes turime priversti Izraelį atsiskaityti, nes būtent jis savo veiksmais greuna ES projektus. Pone Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Perinu iš karto prie esmės, nes tik viena minutė skirta. Jokių problemų neįspręsime, kol nesureguliuosime okupacijos klausimo. Deja, europiečiai taikstosi su karo nusikaltimais, kaip šiandien buvo pasakyta. ES nepripažįsta okupuotojų teritorijų, bet vis tik tai toliau daro susitarimus su Izraeliu, tarsi nieko nebūtų įvykę. ES tebe turi asociacijos sutartį ir antrasis straipsnis, kuriame kalbama apie žmogaus teisės, yra pažeidžiamas, o susitarimas nėra suspenduojamas. Aš manau, kad tai ir yra pagrindinė problema. Izraelio valstybė yra tarsi išskirtinė, išimtinė, nebaudžiama nepriklausomai nuo to, kokius nusikaltimus įvykdo. Kitos valstybės už tai jau būtų nubaustos. E, yra taip pat vartojamas žodis aparteidas, e, kurį patiria žmonės Palestinoje, ne tik Gazoje, bet ir kitose okupuotose teritorijose. ES turi ne tik kalbėti, ji turi apsimti konkrečią atsakomybę, suspenduoti asociacijos sutartį ir kovoti su visišku embargu, kad vaikai Gazoje ir kitur Palestinoje, Palestinoje negyventų uh, karinės okupacijos sąlygomis. Reikia kovoti su cinizmu, ypač kai kalba apie vaikus Palestinoje. Ačiū, ponas Martin. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš stengsiu kalbėti labai trumpai. Aš pritariu tam, ką pasakė ponė Pelėt. Mes, vakariečiai, ko gero bijome, kad mūsų apkaltins tu, kad esame antisemitai kiekvieną kartą, kai norime kritikuoti uh, Izraelio valstybę. Izraelio valstybė yra dalykas, kurio nereikia painioti su žydais, su žydų religija. Čia reikia labai aiškiai viską atskirti, tam, kad viskas būtų aišku visiems. Ir aš e, savo suteikiau teisę e, kritikuoti Izraelio valstybę, tačiau aš nesu antisemitas, aš nepasisakau prieš žydus. Ir da, e, Aš e, galiu kritikuoti Barosą, bet tai nereiškia, kad aš pasisakau prieš Portugaliją, kad aš nemėgstu Portugalų. Tai yra du skirtingi dalykai. Aš tiesiog noriu konstatuoti, kad vyksta karas, karinės konfliktas, kuris tęsiasi jau dešimtmečiais ir jūs iš savo asmeninės patirties žinote, koks tai yra karas. Bet tai yra ir komunikacijų e, karas, e, žinių karas. Nuo gegužės 25 dienos, kai mane išrinko, aš gaunu dešimtis laiškų iš Izraelio ambasados Prancūzijoje, kurioje išaiškinama Izraelio valstybės pozicija dėl to, kas vyksta gazos ruožė. Ir tenai yra, yra pa, pa, pasakoma, kad tenai yra teroristai, nusikaltėliai, o mes tai turime gerų argumentų e, daryti tai, ką darome. Taip, iš, iš tikrųjų gal reikėtų analizu, izolizu, izoliuoti Hamasą ir aš manau, kad mes turime parodyti, kad ES nesididžiuoja savo, ne, savo praeitimi. Mes tikrai, man tikrai gėda, kad mes nedarome to, ką turėtume daryti gazos ruožė ir ES turėtų imtis aktyvesnių vaidmens. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pats keletą kartų esu lankęsis gazoje, mačiau vargą, mačiau skurdą ir e, mačiau, koks žmonių yra nusivylimas. Sunku ir tai toleruoti, sunku matyti, taip pat kaip ir tas nuotraukas, kurias ką tik matėme. Civilės augos, nekaltos ginkluotų nusikaltimo aukos, tai yra nepriimtina. Mes turime apie tai kalbėti, mes privalome visuomet reaguoti, turime smerkti smurtą prieš civilius žmonės, fizinį smurtą ir psichologinį smurtą. Pastarasis e, psichologinis smurtas jau ilgą laiką pietų Izraelyje dominuoja. Ten nekaltų žmonių teroristiniai išpoliai tęsiasi ištisus metus. Aš lankiausi miestuose, e, kuriuose Izraelio vaikai verkė, kai e, bombos e, kėlė triukšmą e, ir kai bombardavimai penkias šešias dienas trunka ir vaikai turi ieškoti prieglausos. Mes turim e, demonstruoti gerą valią siekti vaikams gerovės ir vaikus turim vertinti abiejose pusėse, ir Izraelėje, ir Gazoje. Jeigu mes to nedarysim, susidursim su rimtomis pasitikėjimo problemomis. Gazoje dominuoja karinė e, islamistinė jėga, kuri čia ES yra traktuojama kaip teroristinė organizacija. Per metų metus ji organizuoja karinius išpalius prieš moteris, vaikus, prieš civilius gyventojus. Ir e, negalime sakyti, kad visi žydai, vaikai ir moterys yra e, terorizmo aukos. Baigdamas, e, gerbiamą profesorę, Gerbiama lingvistė, norėčiau jūsų paklausti, jeigu holokaustas turi būti naudojamas kaip terminas apibūdinti tam, kas vyksta gazoje, kaip tada mes galime pavadinti tai, kas vyksta Sirijoje, kur daugiau negu 200 milijonų žmonių žuvo skerdynėse ir maždaug pusė milijono vaikų dabar tiesiogiai kenčia nuo kovų? Le voy a dar la palabra a la embajadora de Palestina, la señora Leila Sheikh. Teiksiu žodį poniai Lilai Šeit, Palestinos ambasadoriai. Prašau, kalbėkite trumpai. Taip labai trumpai dėkoju Jums, pirmininkė Valencijano. Aš labai trumpai kalbėsiu, nieko negaliu pridurti, nes man atrodo, kad abu mūsų kalbėtojai labai išsamei viską papasakojo. Tik noriu pasakyti, kad mes turime oriai kalbėti, nepamiršti orumo, kai kalbame apie, pavyzdžiui, izraelietę, kuri prarado savo vaiką. Ir ji gali kalbėti visiškai atvirai. Ir reikia gerbti jos e, drąsą. Ir aš norėčiau UNRUO e, pagerbti kaip Palestinos e, ambasadorių nes jis prarado kelis savo darbuotojus, kurie stengiasi užtikrinti, kad ambasada tinkamai veiktų. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite prašymą dėl finansinės pagalbos, bet aš manau, kad mes galime kalbėti tik apie vieną dalyką. Jūs, jūsų pareiga parlamente nederėtis mūsų už mus. Jūsų pareiga yra nutraukti vykdomą okupaciją gazos ruožė ir kitur. Izraelio vyriausybė neleidžia niekam nuvykti į gazos ruožą. Nei EPP, e nei socialistams. Ir jūs, e, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė, turite teisę e, reikalauti, kad jūsų pakomitečio nariams būtų leisti tenai nuvažiuoti. Labai ačiū ambasadoriai. Parašysiu laišką, tačiau dar pasakau, kad tiesiogiai paprašiau išorės tarnybos pareigūnų leidimo eurodeputatams apsilankyti gazos ruožę ir taip pat nusiusiu atitinkamus laiškus parlamento pirmininkui ir kitiems atsakingiems asmenims. Žodis poniai Nurit Pelit, nes jos laukia spaudos atstovai. Ji atsakys į jūsų užduotus klausimus, o paskui paliks salę. Taigi, žodis poniai Pelit. Dėkuoju. Aš pasisengsiu sureaguoti į kelis dalykus, kurie buvo pasakyti. Pirmiausia, jūs manęs klausit, kaip aš vadinčiau tai, kas vyksta Sirijoje. Aš savo kalboje sakiau, kad gazos ruožo holokaustas nėra vienintelis holokaustas šiuo metu vykdomas pasaulyje, yra kitų ir Sirija yra vienas iš tų pavyzdžių ir tai labai liūdna, dėl to galime tik apgailėstauti. Aš nemanau, kad mes galime šiuo metu įvertinti masinių žudynių kokybę e, vėl, e, vien minėdami skaičius. Ponas Bashir kalbėjo apie žydus e, Anglijoje. Jonathan Wittenberg yra liberalių žydų uh, uh, Rabinas, rabinas uh, Anglijoje, jisai lankėsi Jeruzalėje, jisai lankėsi ir palestiniečių ligoninėse, jisai sukūrė fondą ir su juo reikėtų jums susisiekti. Buvo kalbė, kalbama ir apie tai, ar mums reikia vienos valstybės ar dviejų valstybių. Bet problema yra tai, kad turime šiuo metu tik vieną valstybę ir tai yra apartaidiška valstybė. Kaip tą situaciją galima spręsti? Na, palestiniečiai turės nuspręsti, kaip tai galima būtų padaryti. Aš kalbėjau apie holokaustą ir pasirinkau tą žodį vien dėl to, kad net neradau kito. Jei surasiu kitą, gerai vartosiu kitą. Be abejo, aš kalbėjau apie savo jausmus, aš nesu uh, politikė, aš neringiu statymų ir net žodynų nerašau. Aš norėčiau kai ką pasakyti apie E, baisę rasistinę citatą, kuri buvo, kuri buvo pateikta. Tai yra Izraelio rasistinis diskursas, kur, e, nes e, jiem, atspi, ta citata parodo, kad palestiniečiai neva nemylė savo vaikų, žydai sugalvojo tokį požiūrį ir visi rasistai naudoja tokius pareiškimus prieš savo aukas. Vakar buvo paskelbtas straipsnis, kuriame yra parašyta, kad iki šiol nėra jokių įrodymų, e, kurie parodytų, kad ligoninėse, mokyklose ar privačiuose namuose yra laikomi ginklai. Bet net jeigu ir būtų tokių įrodymų, bet kuriuo atveju aš manau, kad kai valstybė įkurdina savo e, vadavietę, e, labai gaus apgyvendintame regione Televive. Ji nieko negali kaltinti tuo, kad kažkas naudoja žmonės kaip gyvą da, uh, skydą. Aš nesu politikė ir nenoriu dabar gilintis uh, į tai, bet uh, tokie pareiškimai tikrai yra rasistiniai ir jų reikia visomis išgalimis vengti palestiniečių šeimose ir tose vietose, bent jau kur man yra tekę lankytis, nesu man niekuomet mačius jokios neapykantos. Aš parašiau knygą apie tai, kaip apie palestiniečius kalbama yra Izraelio mokyklų vadovėliuose. Ir jeigu ją paskaitysite, pa, pamatysite, kaip e, rasizmas yra. A, a, e, yra propaguojamas. Dėkoju Jums už visus Jūsų pasiūlymus ir pastabas. Labai ačiū ir aplaudismentai viso komiteto vardu. dar klausimai prieš tai. Aš e, daug ko pasakyti negaliu, noriu tik tai padėkoti visiems už paramą mūsų organizacijai ir darbui, kurį mes atliekame. E, taip padėkoju Jums už visą e, finansinę paramą. Žinoma, nieko mes per pasarosius 64 metus Anra nebuvo tiek reikalinga kaip dabar, ne tik gazoje, bet visose artimuose rytuose supras, kaip kad padėtis e, sudėtinga ne tik ten, bet ir Sirijoje, Libane. E, palestiniečiai kenčia ir vakarų pakrantėje, labai didelė dalimi ir Jordanijoje. Taigi finansinė parama yra labai sveikintina, mes jums už tai dėkojame. O dar labiau uh, esu dėkingas už jūsų pademonstruotą pasitikėjimą mūsų darbu. Norėčiau jūs visus uh, pakviesti E, dalyvauti mūsų veikloje. Mes darysime viską, ką galime. Ir pastaruoisiais metais mes visuomet rėmėme parlamento delegacijas vykstančias į Gazą. Ir e, jums, kaip parlamentarams, yra e, reikalinga vykti į gazą ir matyti, kaip ES pinigai panaudojami. Aš tikiuosi, kad jūsų paramos sulauksime ateityje. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Žan Bolvan iš išorės veiksmų tarnybos dvi minutės. E. Labai ačiū. Aš kalbėsiu labai trumpai. Noriu tik atsakyti parlamentarams, <clears throat> atsiprašau, kodėl ES susilaikės per specialiąją sesiją Liepos mėnesį. Paaiškinsiu, kaip mes balsavome ir kodėl tai balsavome Liepos mėnesį. Esmė buvo ta, kad mes norėjome kitokio sprendimo ir norėjome, kad tyrimų komisija nesinaudotų turimų mechanizmų. Aš vyriausios įgaliotinės kabinete jau tada buvau ir mes tarėmės, kaip būtų galima greitai nusiųsti tyrimų misiją, kad būtų galima išsiaiškinti pažeidimus abiejose pusėse. Mes labai aktyviai dirbome su visais partneriais ne visada dėja buvo įmanoma pasiekti rezoliucijos, kurią galėtume paremti mes, visos 28 valstybės narės. Ir be to paaiškinimo mes supratome, kad galutinis teksto variantas buvo nesubalansuotas, netikslus ir e, todėl vienoje mes susilaikėme, nes trūko tikslumo. Bendrai galėčiau pridurti, kad mes ne visada susilaikome. Kovo mėnesį, pavyzdžiui, buvo priimtos keturios rezoliucijos ES balsuojant už ir jūs priminėte gyvenviečių klausimą. Nei vienas gyvenvietės kūrimas nebuvo patvirtintas ES, nei už vieną ES nebalsavo už. Kitas dalykas apie tyrimų komisiją e, mes dabar Europos Sąjungoje nuolat laikomės politikos, kad remti tai, kas yra priimta e, anksčiau ir mes e, e, reikalavome, kad Izraelis įsileistų specialią tyrimų grupę. Taip pat prašėme, kad ES specialusis pranešėjas, kuris buvo paskirtas kovo mėnesį, buvo įsileistas. Aš jums išdalinsiu mūsų informaciją, kaip ir mūsų pranešimą, kurį per specialią sesiją paskelbėme ir jeigu norėsit, dar galėsiu jums daugiau informacijos pateikti vėliau. Labai ačiū, kaip suprantu, Izraelio ambasados atstovų yra salėje? Ar norite sureaguoti porą minučių? Yes, thank you. Taip, ačiū. Norėčiau tik pabrėžti, kad mes esame labai dėkingi, kad čia esantis žmonės, atsiprašau, apgailę staujame, kad dauguma žmonių, kurie buvo čia, uh, E, išėjo ir mums palikta galimybė pasisakyti tik prieš pat posėdžio pabaigą. Bet vis tik ačiū, kad sutikė tokią galimybę. Gazos ir Izraelio tragedija yra vykdoma Hamaso rankomis. Hamasas skatina gazos vaikus tapti savižudžiais bombarduotojais ir raketų žmogiškaisiais skydais. E, mes e, suprantame, kad Palestinos vaikus jie skatina būti nepakančiais, imti smurtinių veiksmų ir už tai atlyginimas yra mirtis. E, Unrastovas jau paminėjo, kad nebuvo rasta jokių e, ginklų UNRA patalpose. Aš trumpai galėčiau pasakyti, kad generalinis sekretorius pasakė, kad jam kelia nerima tai, kad UNRA mokykloje gazoje buvo raketų ir paskui jų nebeliko. Jis išreiškė pasibaisėjimą ir apgailestavimą dėl to, kad ginklai buvo sudėti jungtinių tautų administruojamoje mokykloje. Tai darydamos, tai darydami atsakingieji už mokyklas, mokyklas paverkė, pavertė. Uh, bombardavimo taikiniu, kuris kelia grėsmę vaikams. Be to, Hamas uh, atakos e, tankiai apgyvendintose teritorijose yra puikiai žinomos šiandien. Jie prengia vaikus karinę uniformą, e, greitosios pagalbos mašinas pasitelkia, kad tos vaikus pervežtų iš vienos vietos į kitą. E, svarbu jiems yra tai, kad vaikai nebūtų už šaudimo zonos ribų. Mokyklos, mokyklų žaidimo aikštelės tampa jų taikiniais gyvenamieji namai yra naudojami kaip raketų paleidimo vietos. Palestinos studijų institutas neseniai paskelbė ataskaitą, kad 2012 metų vasarą tas institutas save pristato kaip privatus, pelno nesiekiantis mokslinio tyrimo institutas, e, dirbantis Beirute, Hamaloje ir Vašingtone. E, taigi, e, jie nustatė, kad vaikai yra naudojami kaip darbininkai tuneliams statyti. Hamasas e, pasitelkė be 160 vaikų tuneliams statyti ir jie visi žuvo. Nieko nebuvo daroma, kad būtų užkirstas kelias vaikų naudojimui tuneliuose. Kaip uh, E, anglės kasyklose tie vaikai dirba. Jie yra naudingi, nes jie yra maži. E, jie dažniausiai žūsta dėl to, kad trūksta degonies arba palestinos teroristai juos nušauna, kad jie neišduotų informacijos apie tunelių vietą ir infrastruktūrą. E, Hamasas statė ne tik tunelius Izraelio vaikams užsipulti, bet ir aiškiai tai pademonstravo, kad Hamasas yra nusikalstamai atsakingas už uh, E, vaikų žudimą ir vaikų skatinimą dirbti tose tuneliuose. E, kampanija kovai su terorizmu, kurią mes matome nuo praeitos vasaros, buvo suorganizuota tik tam, kad Hamasas būtų iškeldintas iš gazos. Mums rūpi civilių žmonių gyvybės ir vaikai. Mes siekiame pagauti teroristus. Euh, euh, Dėkoju. Mes e, dabar turime e, pereiti prie septintojo darbo tvarkės klausimo. Turime pradėti keistis e, nuomonėmis dėl čia buvių padėties ir dėl gavybos pramonės įtakos jų gyvenimui. Jūs gavote šio renginio darbo tvarkį, tikiuosi. Buvo atliktas tyrimas ir per praeitą kadenciją mūsų pakomitetis buvo surengęs klausimus dėl autoktonų padėties, dėl gavybos pramonės veiklos poveikio autochtonų e, čia buvių gyvenimui ir jų e, žmogaus teisėms. Ir po tų klausimų buvo prieita prie išvados, kad mums reikia gilesnės analizės Ir todėl buvo nuspręsta parengti tyrimą dėl to, kaip gavybos pramonė veikia čia buvių gyvenimą. Ypatinga dėmesį uh, skiriant e, jų bendruomenių galimybę išgyventi. Niujorke rugsėjo 22-23 dienomis vyks pasaulio konferencija e, čia buvių tema ir mes jau matėme ir e, tos konferencijos išvadų projektą, kurios turėtų būti patvirtintos per šį pasaulinio lygio renginį Ir ten tose išvadose e, e, labai aiškiai kalbama, kad gavybos pramonė labai smarkiai veikia čia buvių gyvenimą. Šių žmonių, šio autochtonų teisės e, tiesiog yra susijusios su įvairių išteklių gavyba. Tai mus neramina ir atliktas yra tyrimas. Ji atliko Julian Baga, yra didis šios temos specialistas. Yra iš Esekso universiteto, iš Jungtinės karalystės. Labadiena. Jisai turi nepaprastai daug patirties e, šiais klausimais, jisai daug dirbo ties e, čia buvų klausimais ir jisai atvyko pas mus tam, kad pristatytų savo tyrimo, savo studijos išvadas. Jos beje yra išdėstytos 30 puslapį dokumente, jo e, informacijos ten yra labai daug ir dabar aš norėčiau suteikti 10 minučių e, profesoriui Giulianui Burgeriui tam, kad jisai pristatytų mums e, savo išvadas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu e, anglų kalba, savo gimtają kalbą. Aš norėčiau padėkoti Jums visiems už šią galimybę labai trumpai pristatyti Jums e, studiją, kurią aš Europos parlamento prašymu parengiau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Jums labai pasisekė E, dėl to, kad aš parengiau skaidrės, jos yra daug informacijos, tačiau dėja negaliu jums jų parodyti. Ir e, man gal ir gaila, bet jums gal bus ir lengviau suprasti, apie ką aš kalbėsiu. Mane pakvietė parengti tyrimą dėl to, kaip gavybos e, pramonė, tai yra kalnakasybos, naftos ir dujų gavybos pramonės veikia čia buvi žmogaus teisės. Aš jums papasakosiu šiandien apie šio tyrimo išvadas. Be abejo, yra tam tikrų priežasčių, kodėl mes turėtume kalbėti atskirai apie gavybos pramonę. Ir tas priežastis reikia pripažinti. Didžioji dauguma šių neatsinaujinančių e, energijos šaltinių yra būtent tose teritorijose, kur gyvena čia buvei. Ir šie žmonės turi ir e, dvasinių, ne tik ekonominių, politinių ir e, socialinių interesų tose teritorijose. Ir kai jie praranda tas teritorijos, e, tai turi ir ekonominį poveikį jų gyvenimui, bet ir kitokį poveikį. Nagrinėdamas jų situaciją, pabandžiau vertinti visus pažeidimus, išnagrinėjau konkrečius pavyzdžius. Pavyzdžiui, tirnėjau, kaip gerbiamos čia buvo teisės į teritorijas ir tose teritorijose esančius išteklius. Taip pat galvo, vertiname, kaip čia buvo perkeliamas į kitas teritorijas, pažeidžia jų teisės turėti savo tradicijas ir gyventi pagal tas tradicijas. Beveik visose, visuose pasauliniuose mechanizmuose ir organizacijose pritarėme šioms išvadoms. Jungtinėse tautose dabar mes turime ypatingą pranešėją čia buvių klausimais. Jau trys žmonės jau tas pareigas. Pirmasis buvo meksikietis, jisai didelį dėmesį skyrė mega projektams, ypatingai tiems, kuriuos vykdo gavybos pramonės bendrovės, nes būtent jos daugiausia pažydinėja žmogaus teisės specialiusis pranešėjas, kuris ką tik baigė dirbti, iš esmės dirbo panašia linkme. Jisai taip pat daug dėmesio skiria gavybos pramonės poveikiu čia buvų gyvenimui. Ir aš beje jį daug cituoju savo tyrimo išvadose, kai noriu pailistruoti, kaip yra pažydinėjamos esminės pagrindinės žmogaus teisės. John Ragi yra žmogus, kuris parengė e, jungtinių tautų gairės dėl žmogaus teisų ir verslo. Ir jam yra puikiai žinoma, kad gavybos pramonė ypatingai dažnai pažydinėja žmogaus teisės, ypač čia buvių žmogaus teisės. Mes kalbame dabar ta, atsižvelgdami į, į bendrą kontekstą, kai čia buvių teisės yra pripažintos ir tos teisės uh, yra įtvirtintos čia buvių e, teisų konvencijoje, kuri buvo patvirtinta 2007 metais Generalinėje asamblėjoje ir tą konvenciją ne tik parėmė, be, e, parėmė Europos Sąjungą, bet ir jis svariai prisidėjo prie jos rengimo. Tarptautinė darbo organizacija taip pat e, skiria dėmesį čia buvių E, gyvenimui ir ji taip pat yra parengusi dokumentą, kuri ratifikavo tik tai 20, tiesą sakant, valstybių, bet tos valstybės yra Pietų Amerikoje, tai yra labai svarbu, nes ten yra daugiausia, e, daugiausia čia buvių. Jungtinių tautų e, įvairios, įvairios organai atsakingi už įvairių sutarčių sergėjimą taip pat galvoja apie, apie čia buvius. Taigi, e, apie ką kalbama mano ataskaitoje, kokios yra pagrindinės išvados. Pirmiausia, yra pažymima, jog čia buvę žmogaus teisės yra nuolat pažeidinėjamos. Pramonė ėmėsi tam tikrų veiksmų tam, kad pagerintų dabartinę situaciją. Yra savo e, e, išvadose pažymėjau, kad Tartautinė kalnakasybos ir metalų gavybos taryba ėmėsi tam tikrų veiksmų ir naftos ir dujų gavybos atitinkamos organizacijos taip pat ėmėsi tam tikrų priemonių. Tačiau nepaisant visų tų pastangų, jo, tų priemonių, kurios taikomos yra savanoriškai, vis tiek žmogu, čia buvo žmogaus teisės yra nuolat pažeidinėjamos. Ir reikia pripažinti, kad daugybė gavybos pramonės bendrovių, kurios vykdo veiklą čia buvių apgyvendintose teritorijoje, visiškai nepaiso patvirtintų gairių. Taigi mes turime labai svarbę žmogaus teisų dilemą. Be to mes matome, kad e, daromas didelis spaudimas e, e, nesinaujantiems energijos šaltiniams kyla e, Kinija, sakau, kyla, nors jie jau seniai yra iškylus ir jie labai e, daug e, naudoja mineralinius, organinius, tradicinius energijos išteklius, vis sunkiau išgauti yra tuos išteklius ir todėl gavybos priemonės tampa vis drastiškesnės ir tai kenkia čia buvių bendruomenėms visame pasaulyje. Taigi mes matome dinamiką kuri parodo, kad mes turime labai e, gerą e, čia buvę žmogaus teisų apsaugos režimą įtvirtintą popieriuose, įvairiuose dokumentuose, tačiau ir toliau nuolat ir reguliariai yra pažeidinėjamos jų žmogaus teisės. Ir mes matome, kad ko gero tikėtis, kad situacija pasikeis, e, negalima. Koks bus viso to rezultatas? Na, ko gero labai prasta tų įmonių reputacija, bet ko gero ir bylos teismuose, nes čia buvai pradėjo kreiptis į teismus. E, jie tai daro įvairiose šalise ir visi tie pavyzdžiai yra pateikti mano e, ataskaitoje. Be to, čia buvai vis daugiau imasi pilietinio pasipriešinimo priemonių o tai reiškia konfliktai. Taigi matome, kad dinamika yra tokia, kad jeigu mes nespręsime šių problemų, tuomet e, konfliktas e, e, susijęs su čia buvi noru apginti savo teisės tik tai aštrės ateityje. Aš šiek tiek paminėjau ir ES veiksmus šiuo klausimu. ES dalyvauja pasirašant įvairias deklaracijas. Taip pat kalbu ir apie ES vaidmenį pasaulinėje konferencijoje, kurią minėjo ką tik pirmininkas. Šioje konferencijoje bus kalbama apie čia buvių padėtį. Jį vyks rugsėjo 20-23 dienomis, tai yra daug maž po savaitės. Uh, Ir savo tyrime, tyrimo ataskaitoje aš taip pat kalbėjau apie įvairius projektus ir veiksmus, kuriuos finansavo ES. Bet vis tiek man atrodo, stebint patyti, kad yra tam tikro nenuoseklumo ES sistemoje. Viena vertus įmamasi tam tikrų veiksmų ir taik, pritaikomos priemonės, kurios e, neigiamai veikia čia buvių gyvenimą, tačiau kartu ES ir toliau remia įvairias deklaracijas dėl būtinybės apginti jų teisės ir pasirašo varius dokumentus. Taigi aš norėčiau taip pat pasakyti, kad ir valstybės narės e, taip pat e, imasi tam tikrų veiksmų ir jei kurioje nors teritorijoje, kurioje nors valstybėje yra. Da, gausus e, ištekliai, reikia spręsti, kaip elgtis su noru e, išgauti tuos išteklius. Ir kad gal kartais reikia atsisakyti e, gavybos veiklos tokiuose teritorijose. Jūs taip pat mano išvadose, mano ataskaitoje rasite kelias rekomendacijas, jas galima suskirstyti į tris kategorijas. Uh, Pirmojoje iš esmės e, pasisakoma už stipresnę teisinę sistemą, e, kurioje būtų numatytos ir sankcijos toms bendrovėms, kurios pažeidinėja žmogaus teisės čia buvo gyvenamosi teritorijose. Taip pat kalbama ir apie galimą kompensavimo mechanizmą, kurį galima būtų pritaikyti Europos kontekste, tuomet, kai pažydinėjimas yra čia buvių teisės uh, jų teritorijose. Ir tai gali būti mechanizmas, kuris veiktų ES. Ir tai yra vienas principas, rekomendacija ar, ar pasiūlymas jums, Europos parlamentui. Jūs jį galite panagrinėti ir pagalvoti, kaip su juo galima būtų elgtis. Ir to reikalauja labai aiškiai čia buvai. Antra grupė rekomendacijų ragina Europos parlamentą vaidinti aktyvesnį vaidmenį ginant čia buvę teisės tarptautinėje arenoje. Ir mes turėsime puikią progą dabar pasaul, pasaulinėje konferencijoje čia buvę klausimais, kurią minėjo pirmininkas. Ir tenai parinktas dokumentas turėtų pateikti dvi labai svarbės rekomendacijas. Aš nesu matęs galutinį šio dokumento projektą, bet jame manau, kad bet kuriuo atveju reikėtų numatyti vystomojo bendradarbiavimo darbo atvarkė, kuri bus vykdoma po 2015 metų. Ir joje reikėtų didelį dėmesį skirti čia buvių padėčiai. Ir antra rekomendacija turėtų būti susijusi su teisinė sistema, kitaip tariant, su privalomomis teisinė prasme saistunčiomis priemonėmis, kurios įpareigotų bendrovės gerbti čia buvi žmogaus teisės. Ir be to manau, kad ES sistemoje reikėtų panaikinti taip vadinamosius nenusiklumus nes e, jūs turite tai didžiulę mašiną, kuri daro vieną e, užsima veiklą, kuri nebūtinai gerina čia buvių teisės, tai yra įvairūs susitarimai, e, įvai, dėl kurių yra deramasi su įvairiomis valstybėmis ir aš manau, kad per tokias darybas jūs turėtumėt nepamiršti čia buvių teisų. Ilgiau kalbėjau, nei buvo numatyta, bet dėkoju pirminkė. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Oliver Liuder, Jis yra jungtinių tautų atstovas, jisai dirba jungtinių tautų nulatinėjame forume čia buvių klausimais ir ponio Lochbilder, gal jūs galėtumėt perimti pirmininkavimą. O dabar žodį suteikiu ponui Lūd. Thank you, Mr. President. Uh, excellences. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai, ponios ir ponai, parlamentos nariai. Dėkui iš kvietimą apsilankyti žmogaus teisų komitete. Aš esu Junktinių tautų nuolatinio formo čia buvų klausimams atstovas. Ir labai malonu, kad galiu pasidalinti su jumis to nuolatinio formo darbais. Čia buvi ir gavybos pramonės klausimai yra vieni aktualiausių. Ir greitai vyks forumas čia buvių klausimais ir apie, jame bus taip pat šnekama ir apie gavybos pramonę. Džiugu, kad ponas Piuer taip pat pateikė atitinkamą pranešimą. Nuolatinis formas yra ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos patariamasis organas – jo darbas susijusias su aplinka, švietimu, sveikatos apsauga ir žmogaus teisėmis. Forumą sudaro 116 asmenų, pusė iš jų buvo paskirti e, savo vyriausybių, pusė skiria čia buviai. E, kasmet e, formas susitinka Niujorke, tai vyksta gegužės mėnesį. Tame susitikime dalyvauja daugiau negu tūkstantis čia buvių, taip pat jungtinių tautų agentūrų atstovai. Ir teik, formas teikia rekomendacijas dėl čia buvių įvairioms kitoms vyriausybinėms institucijoms. Fo, vienas iš formo galios ryčių yra čia buvių teisų deklaracija, kuri buvo patvirtinta 2007 metais Junktinėse tautose. Tai vienas svarbiausių čia buvių teisų gynimo instrumentų. Čia buvių teisės įtraukiamas į pagrindinės žmogaus teises ir beveik visapusiškai pripažįstamos ir ginamos jungtinės tautos skatina visas pasaulio šalis taikyti Junktinių tautų deklaraciją ir stebėti, kaip jinai gyvendinama. Dabar perinant prie gavybos pramonės. Kaip profesorius Burger ką tik minėjo, labai dažnai gavybos pramonės atstovai pažeidžia čia buvių teises. Taip sakoma ir Junktinių tautų tokias teisės, kurios numatytos Junktinių tautų deklaracijoje, ypač teisė į žemę, teritoriją ir išteklius, o taip pat ir teisė į gyvybę. Labai dažnai tie pažeidimai išvyks, įvyksta dėl interesų susitarimo tarp gavybos pramonės ir čia buvių. Čia buviai neįtraukiami į planavimo procesą, į sprendimų prieimimo procesą neatsiklausima jų nuomonės dėl investicijų. Dabartinis gavybos modelis yra toks. Gavybos įmonė gauna pelną iš naudingųjų išteklių, tačiau čia buvėms tenkanti pelno dalis tikrai yra tik šešėlis to, ką uždirba gavybos įmonės kaipgi šis klausimas sprendžiamas nuolatinėme forume. Nekarta buvo išsakyti čia buvių klausimai, čia buvių susirūpinimas. Taigi, nuolatinis forumas Maniloje suorganizavo susitikimą ir čia buviai pranešė apie neigiamą verslo įmonių poveikį čia buvių teisėms kartais toks poveikis, tokio poveikio jau neįmanoma pakeisti. Nuolatinis forumas paskelbė, kad būtina užtikrinti jungtinės, jungtinių tautų deklaracijos nuostatų laikymasi ir užtikrinti, kad leidimų išdavimas vyksta tik tai čia, gavus iš ankstinį čia buvių suteikimą. Toks būtų tarptautinis standartus ir taip būtų pažįstama čia buvių teisė pasakyti ne. Be to, nuolatinis forumas patvirtino rekomendacijas gavybos pramonėms. 2009-aisiais e, po Manilos forumo Forumas paskatino valstybės dalyvauti visose dėrybose dėl išteklių gavybos jų teritorijoje ir tokiuose dėrybose laikytis jungtinių tautų principų. Vėliau buvo pateiktos rekomendacijos, kad vyriausybės užtikrintų, jog čia buvai duoda aišku sutikimą gavybai tam, kad projektai neprasidėtų neatsiklausius čia buvių nuomonės. Dabar koks buvo tų rekomendacijų poveikis? Poveikio vertinimas nebuvo atliktas iki šiol, tačiau kai kurios valstybės narės, Suomija, ypač Suomija, Ispanija, Bolivija ir Meksika pranešė forumui, kad rekomendacijų dėl gavybos pramonės jų šalyse laikomasi. Jeigu kam nors bus įdomios detalės, tai tuomet e, galėsite susipažinti su atitinkamu dokumentu. Taip pat e, buvo parengtos ataskaitos apie gavybos pramonės poveikį, apžvelgta situacija Meksikoje ir Australijoje. Nuolatinio forumo nariai ir jungtinių tautų sekretoriatas e, rengia gairias verslui, kaip taikyti jungtinių tautų čia buvių teisų deklaraciją. Ir Nuolatinio forumo atstovai taip pat dalyvauja kituose jungtinių tautų forumuose, ypač žmogaus teisų forume ir ragina integruoti čia buvi teises į kitus žmogaus teisų aspektus. Nuolatinis formas įsipareigoja toliau tęsti darbą šioje srityje ir renkti rekomendacijas ir kitas priemonės pagal savo išgalės. Dabar dėl konferencijos čia buvi klausimais. Konferencija vyks maždaug po dviejų savaičių. Jie rengia Junktinių tautų generalinę asamblėją. Aš dar kartą pabrėšiu, kad šią konferenciją organizuoja ne nuolatinis forumas, kuriam aš atstovauju. Šioje konferencijoje dalyvaus valstybių vadovai, ministrai ir kiti aukšto lygio pareigūnai. Konferencijos tikslas yra pasidalinti geriausiamis praktikomis, čia buvi teisų srityje, apsikeisti nuomonėmis. Paskutinė informacija, kaip rengimasis konferencijai susijęs su gavybos pramonės klausimu. Sekretariatas Man pranešė, kad e, čia buviai rengiant praeitos konferencijos išvadas nekartą e, išsakė susirūpinimą dėl gavybos pramonės poveikio čia buvę teisėms. Taigi dabar e, būsimose išvadose minima ir gavybos pramonė 18 papunktyje, kur kalbama, kad būtina įvertinti didelių projektų poveikį, tarp jų ir gavybos pramonės poveikį čia buvėms ir užtikrinti, kad čia teisės yra nepažeidžiamos. Čia buvių teisė į žemę teritoriją ir resursus turi būti integruota į visas, visus teisės aktus. Kit, kitos išvados ragina ginti čia buvių teisės nuo pažeidinėjimų, kai tokias teisės pažeidžia verslo įmonės. Kiti siūlo įtraukti, minėti didelius plėtlos, plėtros projektus ir jų poveikį čia buvėms. Siūloma viską daryti pagal teisės, vietos teisės aktus, o tai neatspindi Junktinių tautų deklaracijos dvasios dėl čia buvių teisė. Likus mažiau negu dviem savaitėm iki konferencijos, tik valstybės narės gali daryti įtaką dokumento turiniui. Dėl dokumento dar deramasi, Tikimės, kad e, atitinkami standartai bus išlaikyti ir jungtinių tautų deklaracijos svarba ir jos įgyvendinimas bus pažymėtas. Būtina, kad 18 punkto formuluotė nesusilpnėtų per šitas artimiausias dvi savaitės, kad e, būtų užtikrinamos stiprios čia buvi teisės. Ir galiausiai keletas pastabų dėl e, profesoriaus Burgerio atlikto tyrimo, kurį užsakė Europos parlamentas. Aš labai džiaugiuosi, kad toks tyrimas buvo atliktas. Matau, kad ES raginama laikytis tarptautinių standartų nustatytų jungtinių tautų čia buvų teisų deklaracijoje. Ir noriu tik atkartoti keleto iš savo kolegų nuolatinėme forume žodžius, įskaitant ir pirmininką profesorių Derek Dorf Manau, kad rekomendacijos paskelbtos šiame tyrime yra labai aktualios. Pirmiausia, es įtraukia čia buvi teisės į savo veiksmų planus. Taip pat e, sukariamas kompensacinis mechanizmas ir teisų gynimo mechanizmas. Be to, E, teisės aktai stiprinami, užtikrinant, kad e, verslo įmonės gali būti traukiamos atsakomybėn už čia buviteis pažydinėjimą. Aš labai sveikinu studijos rekomendacijas, aš manau, kad tai padės apsaugoti čia, buvęs, čia buvęs nuo e, jų teisų pažydinėjimų. Manau, kad tai padės ne tik tai pakelti kartelę apskritai, bet ir paskatins kitas institucijas ir vyriausybinės ir nevyriausybinės e, keisti padėtį. Mes tikimės e, gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu čia apie teisų gynimo srityje. Labai ačiū. Ir atsiprašau, kad kalbėjau kiek ilgiau. Ačiū. Labai apgailestauju, kad e, visai neliko laiko šiam klausimui. Bet Vertėjai sutiko padirbėti 10 minučių ilgiau ir aš, e, ponė Liūdį, norėčiau sureaguoti, sakydama, kad jungtinių tautų e, nuolatinis forumas čia abiejų klausimams Europos parlamente yra darbo grupė e, palaikanti jungtinių tautų ir Europos Sąjungos santykius. Ir lapkričio mėnesį jie vyks į New Yorką. Galbūt mes galėtume jiems papasakoti, ar New York'e pačiame nebūtų įdomu aptarti pasaulinės konferencijos e, rezultatų. Prieš suteikdama žodį DEFCO. kad reikia tvirtos juridinės bazės ir kompensavimo mechanizmo. Aš norėčiau tai susijęti su klausimais, kuriuos dabar suteiksiu DEFCO generaliniam direktoratui ir e, IVT. Kaip jūs e, įsivaizduojate ES lygmens bendrasias taisyklės, kad būtų galima užkirsti kelią verslo įmonių pažeidimams ir kaip jas priversti padaryti atskaitingomis? Laikas ir lai, baigėsi ir aš norėčiau E, priminti, kad egzistuoja kaip tik dabar pasiūlymas, rengiamas pasiūlymas dėl mineralų ir viskas yra pagrįsta savisertifikavimu. Galbūt galėtume tą pakomentuoti, kodėl tai turėtų būti daroma tik laisvanoriškų pagrindų. O dabar ponė Gant iš EIVT žmogaus teisų skyriaus ir paskui ponė Mendes iš DEFCO generalinio direktorato. Uh, Aš žinau, kad jūs e, tą temą labai domitės, bet vis tik prašau kalbėti labai glaustai, nes baigėsi laikas. Ir mes dar kolegoms norim suteikti galimybę pasakyti, ponė Gant. EIVT e e norėtų padėkoti DRUA komitetui už tai, kad įvertino šią, šį komisijos tyrimą apie žmogaus teisės, čia buvų teisės e, ir iškasamosios pramonės santykis su tuo. Mes turėtume atkreipti dėmesį į skyrių, kuriame kalbame apie čia buvų teisės ir jų vykdomas e, e, pramonės rūšis. Aš girdėjau pono Olivier Liūdę labai įdomų pranešimą. Čia buvų teisės yra ES prioritetas, todėl jos iškyla Europos e, žmogaus teisės strategija ir veiksmų plane. Tai pasakytina apie ES pastangas integruoti e, čia buvių teisės į jos veiksmus ir politiką, kada, kaip pranešime sakoma, labai daug pažeidimų yra vykdoma trečiųjų šalių. E, tokių, kurios, pavyzdžiui, vykdo iškasamąją pramonę. Net ir valstybėse, kuriuose teisės viršenybės principas tvirtai dominuoja, užkirsti kelią nevalstybinių subjektų patraukimui baudžiamai, e, nevalstybinių subjektų veiksmams ir patraukčios baudžiamojo atsakomybei gali būti beveik neįmanoma. Mes suprantame, kad ši tema labai aktuali tarptautiniams procesams ir dvišaliams santykiams su trečiosiomis šalimis neveiksnumas niekada nebaigs tos praktikos, kai čia buvų teisės yra pažeidžiamos, įskaitant ir ryšim su iškesamąją pramonę. Mes taip pat labai aktyviai dalyvaujame rengiant pasaulinę čia buvų konferenciją, tai jau buvo paminėta šį ryt keletą kartų. Ir be to mes norėtume, kad jūs patikėtumėte, jog yra labai svarbu baigiamajame dokumente e, įrašyti esminių dokumentų, kurie numatytų čia buvių pagrindinės teisės į žemę ir jos išteklius. Mes tikimės, kad šis dokumentas kartu su komisijos ataskaita E, bei DROA komiteto ataskaita bei jungtinių tautų specialiojo įgaliotinio ataskaita apie čia buvų teisės, turiu galvoje pono Jamesono Nailino dokumentą, bus labai svarbus indėlis į svarstymus ir į mūsų belaukiantį ateities darbą. Čia buvų ir iškasamosios pramonės rytyje labai ačiū. Thank you. Tis Madame Mendes. Pane Mendes. Yes, thank you. Thank you. Labai ačiū. Dėkoju profesoriui Burgeriui ir mūsų atstovai iš nuolatinio forumo. Labai įdomu buvo jūsų klausyti. Manome, kad einame teisinga kryptimi. Labai trumpai norėčiau paminėti ką ES vykdomoji valdžia konkretaus daro. Pasitelkdama Europos demokratijos ir žmogaus teisų instrumentą. Mes remiame kai kurias jungtinių tautų agentūras, kurios dirba tą temą, Kalbant apie darbinę konferenciją dėl čia buvių, turiu pirmiausia paminėti, kad labai džiaugiamės, kad mes aktyviai dalyvausime pašalinėme renginyje. Per jį bus paskelbti projektai, kurių tikslas leisti stebėti Junktinių tautų deklaracijos įgyvendinimą. Stebėti, žinoma, reiškia, kad bus suteikiama papildomai galios e, įtakingesniesiems straipsniams e, kontroliuojantiems, e, reglamentuojantiems pramoninkų veiklą ir čia buvių sąlygas. Mes palaikome labai ilgalaikius santykius su Tarptautinė darbo organizacija 169 konvencijai gyvendinti, Be to mes užmesgėme ryšius su UNIP, kuri e, renk, sutelkia visas agentūras, kurios dirba čia buvų klausimais. Tai dar nėra e, konkretus projektas, bet vyksta diskusijos. Neseniai, grįžtant prie mūsų e, praktinio darbo, rekomendavome ES delegacijoje dirbantiems žmonėms, prisiminti dokumentus, kuriuos pati Europos komisija yra parengusi tą temą, vadovaujantis e, dokumentais dėl įmonių socialinės atsakomybės. Neseniai vyko viena konferencija apie verslą ir žmogaus teisės. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad turiu garbės dirbti su pilietinė visuomenė. Yra parengta keletas projektų, kurie tiesiogiai su čia buvio organizacijomis yra gyvenami. Vienas jų yra susijęs su uh, rūbų pramonė Azijoje, o kitas uh, susijęs tiesiogiai su vietiniais gyventojais Azijoje Ir tie dokumentai išplaukia iš žmogaus teisų gynėjų, kurie e, prašo konkrečių pasiūlymų. Dar vienas pasiūlymas yra skirtas Lotynų Amerikai. Kalbama apie balso suteikimą e, moterims e, dirbančioms, vietiniams moterims dirbančioms e, šachtose, kalnakasyboje. Nesnei susitikau su e, vienu iš pasiūlymų teikėjų ir jeigu jūs, ponė pirmininkė, leistumėt, aš norėčiau, kad būtų suteikta žodis ponė Avril Doyle. Deja, turiu būti labai nemandagi, nes penkios minutės beliko dar vienas kolega nori kalbėti. Aš suprantu, kad mes prie šios temos sugrįšime ir e, grįšime prie čia buvių teisių, prie konfliktinių mineralų kasybos. Uh, ir panašiai. Per artimiausius ketverius metus mes apie tai kalbėsime, šiandien kalbėjome tik apie konkrečius veiksmus ir politiką. Ir aš taupydama laiką norėčiau išgirsti, ką jūs galvojate, ar būtinai reikia privalomų taisyklių. Būtų labai gerai, jeigu jūs man tą klausimą raštu atsakytumėt glaustai. Ir tada aš galėčiau suteikti vėl žodį ponui Biugiai. Ponas Gerke nori klausti. Ar dar kas nors iš parlamentarų norėtų tą padaryti? Pone Korao. Keturios minutės liko. Dar liko keturios minutės su vertėjais. Po to viskas baigsis ir turėsim arba angliškai kalbėti, e, visi manau tą galim padaryti, arba e, prašyti kažkieno pagalbos, bet aš pati negalėčiau versti iš anglų kalbos. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai ponai ir ponios. Užaugau Papua naujojo Gvinėjai. Ir gerai žinau, kas yra čia buviai. Aš manau, kad Europos Sąjunga yra viena iš svarbiausių e, žaidėjų vystimosi srityje. Ir mes e, turime įsipareigojimų čia buvėms. Aš manau, kad labai svarbu yra išsaugoti kultūrinę ir e, kalbinę įvairovę. Papuo Naujojo Gvinėjoje yra daugiau nei 800 čia buvių ir dauguma jų turi savo kalbą ir kalba yra labai svarbi tam, kad žmonės galėtų toliau naudotis jiems priklausančiomis teisėmis. Ir kalbinė įvairovė reikia rūpintis ne vien savo žemynę. Reikia daryti viską, kad uh, plėtodami vystimosi politiką, ilgalaikį vystimosi politikos viziją, atsižvelgtume į čia buvę kultūrinę ir kalbinę įvairovę. Čia buvę vaikai turi teisę mokyti savo gimtają kalbą. Norėčiau kai ką pasakyti ir apie e, gavybos pramonę, bet e, dėl laiko stokos, ko gero, apsiribosiu tuo, ką jau pasakiau reikėtų pasistengti ir atsisakyti tokios praktikos, kuri yra visiškai neprimtina. Reikia padėti čia buvių šeimoms, ypač e, regionuose, kur dirba gavybos įmonės. Turime padėti jiems išsaugoti savo kalbas ir sukurti tokią terpę, kurioje jie galėtų pasitikėti savimi ir tinkamai tuomet jie galės pasipriešinti pasauliniams gavybos bendrovėms aš norėčiau dabar apibendrinti. Rengiamas yra planas, kuris bus takomas nuo 2015 metų. Jį rengia išorės veiksmų tarnyba. Tas dokumentas yra rengiamas ir aš manau, kad mes galėsime jam pateikti konkrečius pasiūlymus. Ponas Kolan, ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju taip pat už visą mums pateiktą informaciją. Dabar apie gavybos įmonės ir jų įtaką čia buvo gyvenimui. Tai yra klausimas, kuriuo visuomenė nelabai domisi. Ir prieš pusvalandį šitos salės daug kas e, pasitraukia. Tai yra tema, kuri nedažnai e, būna pirmose laikraščių puslapiuose. Bet tos gavybos pramonės labai dažnai sužlugdo e, čia buvių bendruomenių e, gyvenimą. Ir visi tyli. Tarptautinė bendruomenė nieko apie tai nesako. Dėl to, kad tų užsieima labai stambios tarptautinės bendruomenės, e, bendrovės, atsiprašau, pažydinėjimus žmogaus teisės. Tokių pavyzdžių turime nemažai ir kalbame apie pažeidimus, kuriuos vykdo labai stambios bendrovės, kurios e, geba daryti įtaką vyriausybėms. Ir tokių pažeidimų te, e, pavyzdžių yra labai daug. Pavyzdžiui, nes, e, Gvatemaloje neseniai vietose, kur gyvena čyš bendruomenė, buvo e, pasipriešinta tarptautinėmis bendruomenėmis ir tuomet Gvatela, Gvat, Gvatemalos vyriausybė ėmėsi represinių veiksmų prieš čia buvę bendruomenę. Kaip ES galėtų į tai reaguoti? ES, kuri net ir savo teritorijoje nesugeba tinkamai panaudoti turimas priemonės tam, kad apsaugotų e, vietos bendruomenės nuo gavybos pramonių apetito kaipgi mes galėsime paveikti tas tarptautinės bendrovės, bendrovės trečiose šalise. Ir paskutinis dalykas, ponė Pirinkė, aš nelabai suprantu, kodėl mes nenorime stebėti, e, e, koks yra ryšys tarp tarptautinių bendrovių pelno, kurį jos uždirba tose teritorijose, kur gyvena čia apvai, ir e, pagarbos jų žmogaus teisėms. Dėkuoju. Okay, I think now we have